Šiandien vyksta po pietų keli renginiai, galbūt kai kurie iš jūsų dalyvavo sustikime su Barozo ir Van Rompoj ir su Mario Draghi, su Centrinio banko vadovu. Jis šiandien lankosi parlamente. O mes, biudžeto kontrolės komitete, kipsime į gan bjaures, bet labai svarbes smulkmenas ir detalės. Toks mūsų darbas. Ponas Riubich nori kalbėti apie darbo tvarkę. <clears throat> Vienas komentaras. Paprastai mūsų posėdžiai trunka tik tai iki pusės septynių vakare. Ir manau, kad kolegos po pusės septynių, bent jau aš, turi kitų susitikimų. Aš pusės septynių turiu dalyvauti kitame susitikime, jau susitariau. Taigi pasistengkite padirbėti kuo sparčiau. Pirmininkas. Taip, šitas prašymas turbūt aktualas visiems. Sumažinkime visų frakcijų kalbėjimo laiką per pusę ir suspėsime. Vertimo reikalai. Vertimas yra, šitas posėdis taip, taip pat transliuojamas internetu. Mūsų komiteto paprašyta parengti naują kompiuterinę programėlę didžiai e, generalinis direktoratas atsakingas už technologijų reikalus dalyvauja ir padės mums parengti tai. O toliau mūsų darbo tvarkė. Posėdžio protokolų tvirtinimas, tas darbo, tuos protokolus jūs gavote elektroniniu paštu, tai sausio mėnesio protokolai, jie nepakeisti, taigi patvirtiname. Toliau, 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, bendrasis biudžetas, pranešėja yra Eva Ortiz Vieja, ji dalyvauja posėdyje ir dabar suteikiu jai žodį. Ačiū pirmininkė. Trumpai apibendrinsiu pagrindinės pranešimo mintis. Bet pirmiausia, noriu padėkoti visiems dirbusiems ir teikusiems pasiūlymus apie šį pranešimą, ypač šešėliniams pranešėjams. Šiam pranešimui jau pateikti pakeitimai. Tuo pačiu noriu padėkoti generaliniam sekretoriui už profesionalų darbą. Jis dirbo su tais klausimais, kuriuos praeitą mėnesį pateikė parlamento nariai, taip pat įvairūs generaliniai direktoratai. Tai buvo svarbus darbas, iš to paaiškėjo daug dalykų ir todėl mes sugebėjome parengti daug tikslesnį pranešimą. Mes sustikome su ponu Galvint, vidinio audito pareigūnų, labai naudingai susitikome. Šią progą noriu padėkoti ir šio komiteto sekretoriatui, visiems darbuotojams už atliktą darbą. Sausio 23 dieną susitikome su generaliniu sekretoriumi Po to aš parengiau tokį pranešimą, kad stengdamasi, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kuo veiksmingiau. Norėtume, kad pranešimas būtų konstruktyvus ir susilauktų plataus pritarimo. Būtent to siekdama dirbau ir parengiau šį dokumentą, kuris jums dabar pateiktas. Kritikos, būtinos kritikos mes nevengėme. Europos parlamentas juk vis dėlto Europos demokratijos širdis, mes turime rodyti pavyzdį, kaip skrupulingai kontroliuoti išlaidas. Ypač šiais sunkiais ekonominės krizės laikais, kai kenčia valstybės narės ir jų piliečiai. Valstybės narės ieško būdų, kaip veiksmingiau valdyti lėšas. Manau, mes sugebėjome įrodyti, kad mūsų kasdienį darbą mes galime paversti efektyviu, skaidriu, atsakingu. Labai svarbu, kad viešosios tvarkos, viešosios procedūros atitiktų reikalavimus šiame pranešime pabrėžiama viešųjų svarstymų svarba, taip pat e, sumanių, sumanaus taupimo svarba. Tai yra labai svarbi priemonė. Tai yra taupimas, tačiau jis nenukerta tų lėšų, kurios reikalingos parlamento gyvybinėms funkcijoms. Tai nėra taupimas dėl taupimo, tai yra tiesiog racionalesnis išlaidų valdymas. Mes taip pat pabrėžiame saugumą. Kai kurie iš mūsų kolegų patyrė tam tikrų nemalonumų susijusių galbūt su įsibrovimais į jų kabinetus. Taigi mes patvirtinome tam tikrus pasiūlymus dėl saugumo aptarėme tai biure, tai turėtų padidinti saugumą Europos parlamente. Dar viena dalis. Tai metinės išvados, kurias pateikė vidaus auditorius ir taip pat kai kurie direktoratai. Trūko planavimo, todėl tiems departamentams teko griebtis e, neįprastų dėrybinių procedūrų dėl išteklių, jos pernelyg pasikliovė išorės kontraktoriais. Aš kalbu apie posėdžių salę, e, čia pagrindinė posėdžių salė ir ten paaiškėjusias statybos problemas ir pri, tą remontą, kurio prireikė kurio prireikia didžiajai posėdžių saliai, plenarinių posėdžių saliai. Taip pat kalbame ir apie premijas. 2011 metais teikiant premijas su tuo buvo susiję ir nemažos išlaidos. Mes tai aptarėme pranešime. Toliau kitas klausimas - kelionio agentūra. Rengiame naują viešą konkursą nes šiais metais kelionių agentūros sutartis baigėsi. Štai tokie pagrindiniai pranešimo punktai. Kaip Europos parlamentas 2011 metais tvarkėsi su savo biudžetu. Dar sik ačiū Jums visiems už darbą. Lauksiu pakeitimų ir tikiuosi kompromisų. Ačiū. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Als erstes erteile ich das Wort dem Kollegen. Dėkuoju pranešėjai. Dabar pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Gerbrandi. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau labai šiltai padėkoti pranešėjai ne tik už jos parengtą pranešimo projektą, bet ir už tai, kaip ji, rengdama šį pranešimą, bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Nepaisant viso to, norėčiau išsakyti tam tikros kritikos. Mes išgyvename sunku ekonominį laikotarpį ir mm, būtų logiška e, šiam parlamentui labai atidžiai įvertinti savo išlaidas ir nustatydami 2013 metų biudžetą mes būtent taip ir elgiamės, tačiau labai svarbu tą patį daryti ir galvojant apie 2012 metus. turime pasimokyti iš praeitie žvelgdami į ateitį. Pavyzdžiui, e, pirmas pranešimo punktas. Ten kalbama apie skaidrumą. Šiam principui visiškai pritariu, tačiau čia trūksta vieno papunkčio, kuris buvo įtrauktas į praėjusių metų rezoliuciją. Tai yra, kad kasmet reikėtų surenkti išsame diskusiją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, plenarinėje sesijoje ir kad tai diskusijai vadovautų parlamento pirmininkas, ne vicepirmininkas, bet parlamento pirmininkas, kuris atsakytų į klausimus apie tai, kaip yra dirbama šiuose parlamento rūmuose. Taigi, pirmininkė, noriu pateikti klausimą Jums. Galbūt Jūs biudžeto kontrolės komiteto vardu galėtumėte parašyti raštą pirmininkų sueigai ir priminti sueigai praėjusiais metais patvirtintą rezoliuciją, kurioje buvo prašoma plenarinės sesijos metu surenkti diskusiją apie mūsų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Turiu dar porą pastabų, kurias norėčiau pateikti. Tai yra dalykai, kurių nematau pranešime. Dviejus metus išėlės mes patvirtinome rezoliuciją, kurioje prašėme elektroninio patikrinimo tokį patikrinimą surenkti nebūtų sudėtinga. Mes visi turime elektroninės balsavimo korteles. Ir atsiprašau, turime elektroninės korteles ir kai kurie asmenys laisvai patenka į tam tikras zonas, o kitus e, norinčius ten patekti sustabdo apsauga. Manau, kad turėtume panagrinėti šią tvarką. Kitas dalykas. E, E, popieriaus sąnaudų mažinimas. Mes e, prie savo salės esame užsirašę elektroninis posėdis ir e, dokumentai yra perduodami naudojantis elektroninio posėdžio sistemą. Aš nekartą esu sakęs, kad noriu matyti kaip galima mažiau popierinių dokumentų, o kągi matau čia, matau didelę krūvą popierinių dokumentų. Tarnyb, boms reikėtų pasakyti, kad jeigu parlamento nariai pasako, kad nenori popierinių dokumentų, tai jiems jie ir neturėtų būti teikiami, tik taip šis projektas pasiteisins. Ir dar pora dalykų, kurių mano nuomonė trūksta šiame pranešime. Visų pirma, reikėtų paž... pasigilinti į mūsų darbo atlygį ir mūsų gaunamas išmokas, e, kurių mes neturime pateisinti. Manau, kad ta sistema netitinka dabartinių sąlygų. Manau, kad mes turėtume prisijimti atsakomybę ir atsiskaityti už kiekvieną eurą, kurį gauname. Ir galiausiai, pirmininkė, Europarl televizija. Pone Ortis ją mini. Man atrodo, kad e, anksčiau buvome patvirtinę daug griežtesnės formuluotės nei čia. Ir labai stebiuosi, kad e, biuras, parlamento valdyba ir toliau nepaiso nei šio komiteto, nei plenarinės sesijos nuomonės. Manau, kad mums reikėtų imtis kitokių veiksmų. Taip pat per pastrosius porą metų mane labai stebina štai kas. Galbūt valdyba galėtų atkreipti į tai dėmesį. Matau, kad valdybos nariai yra skiriami į įvairias mūsų išvykas. Iš tikrųjų, jie yra skiriami pagal protokolą, bet nieko naudingo į tas iš, išvykas neįneša. manau, kad šiek tiek pakeitę tvarką galėtume sutaupyti daug laiko ir pinigų. Toliau biudžetas 2012-2013 metų. Aš nekartą prašiau, kad mes prisijimtume atsakomybę už savo biudžetą. Manau, turėtume gauti nešališką informaciją, nes dabar esame per daug priklausomi nuo tos informacijos, kurias, kurią mums pateikia mūsų tarnautojai. O kalbant apie kai kurias išlaidų eilutes, informacija ne visada yra tiksli. Galbūt mes galėtume paprašyti kokios nors trečiosios šalies išorės institucijos atvykti pas mus ir labai atidžiai patikrinti biudžetą bei pasižiūrėti, kur mes galėtume sutaupyti pinigų, galbūt kai kur neverta išleisti ne vieno euro. Taigi ta, tokias pastabas norėjau pateikti ir žinoma toliau bendradarbiausiu su pranešėja. Ačiū. Dabar sureaguosiu į vieną jūsų iškeltą klausimą. kalbėjausi su įvairiomis šio, įvairiais šio parlamento tarnybų vadovais. Aptariau galimybę renkti plenarinę diskusiją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai reikštų, kad plenarinėje sesijoje patvirtinta rezoliucija būtų įgyvendinta. Ir ketinama tai daryti, taigi toks mano būtų mano trumpas atsakymas jums. Uh, Ačiū dabar ponas Dijom. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Kerprandė. Man susidarė įspūdis, kad jis žvilgčiojo į mano pastabas, klausantis, toks įspūdis susidarė klausantis jo. Aš pritariu daugumai jo pastabų. Labai, pranešime labai išriškėja keli dalykai. Tai yra tie dalykai, dėl kurių klausimus kelia piliečiai. Tai yra mūsų atlygis. Taip pat ponas Kerprandė kalbėjo apie išmokas sekretoriatui, taip pat mm, kasdien mums skiriamas išmokas. Manau, kad vertėtų pasisamdyti buhalterių, kad jie viską patikrintų. Mes to patys padaryti negalime. Taip pat eiliniams piliečiams gatvėje labai sunku paaiškinti, kodėl mums yra mokama, mokama 4300 eurų kaip išmoka šalia kitų mūsų gaunamų lėšų. Taip pat matome, kad mokama daugybė skirtingų išmokų, pavyzdžiui, išmoka už nukeliautą atstumą. Galbūt šią išmoką būtų galima įtraukti į dienos išmoką į dienpinigius. Taip pat galėčiau pritarti ir tam, ką ponas Gerbrandės sakė dėl Europal televizijos. Uh, jie galbūt retkarčiais pasinaudoja kokie nors žurnalistai, tačiau visuomenės akimis žvelgiant ši televizija tikrai nėra naudinga. Galbūt būtų galima ją pertvarkyti ir paversti transliacijomis žurnalistams pagal poreikį. Nes piliečiai nežiūri Europarl TV ir iš pranešimo teksto aišku, kad mes nesugebame susitvarkyti su tuo, kas paprasčiausiai neveikia. Dabar net nekalbėsiu apie Europos namus, apie tai buvo nekarta kalbėta, manau, kad ten formuluoti reikėtų sugriežtinti. Taigi mes turėsime pateikti nemažai pakeitimų, nors ir pritariu daugam, ką sakė pranešėja. Ir manau, kad diskusija uh, apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą mm, buvo labai konstruktyvi. Jos metu išriškėjo keletas svarbių dalykų, išsiaiškinome, kur mums praeitie pavyko sutaupyti. E, mūsų sąnaudos yra kontroliuojamas, tačiau dar daug ką galima tobulinti. Ačiū. Dėkoju kolegai Dion. Ponas Geriga. Perdón, presidente. Eh, mi pregunta, observa. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šį pranešimo projektą. Aš norėčiau pakomentuoti 55 punktą. Ten kalbama apie parlamento turimą turtą, pastatus. ir tam tikrus trūkumus pastebėtus jau antrą kartą iš eilės. Mums infrastruktūra yra labai svarbi. Strasbūrė jau buvo kilę rimtų trūkumų susijusių su statyba. Dabar tokių problemų iškilo ir Briuselio plenarinio posėdžių salėje. O tai turi įtakos mūsų plenariniams sesijoms nebegalime renkti plenarinių sesijų Briuselyje. O remonto sąnaudos abiejais atvejais iš tiesų yra kur kas didesnės nei kad sutaupimai, kuriuos pavykdavo padaryti metai iš metų. Taigi aš norėčiau kreiptis į pranešėją ir paprašyti, kad ji šiek tiek griežčiau kalbėtų apie šį klausimą, aptardama jį su parlamento administracija reikėtų užtikrinti atsakomybę. Kaipgi gali būti, kad abiejose plenarinės posėdžių salėse per 20 metų atsirado struktūrinių trūkumų ir kokiųgi priemonių parlamento administracija turi, kad, kurias galėtų pasitelkti, kad nebereikėtų mokėti tokių didelių išlaidų taisant struktūrinius trūkumus atsiradusius per 20 metų. Mes turime rūpintis, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų išleidžiamos teisingai. Todėl norėčiau kreiptis į ponę Ortys, kad ji griežčiau kalbėtų apie tai. Savo pranešime dėkoju ponui Geriga, dabar ponas Gaja. Um. Ačiū pirmininkė. Aš pritarčiau pono Rubik prašymui, nenorėčiau kartoti to, ką sakė prieš mane kalbėjusiai. Aš atstovauju šešėlinę pranešėją, kuri dėja yra Rumunijoje ir negali dalyvauti šiame posėdėje, bet galiu pasakyti, kad mūsų frakcijos nuomonė ponios Ortys pranešimo projektas nesulauks labai daug pakeitimų. Aš norėčiau pasveikinti Jūs parengus šį pranešimo projektą, bet norėčiau pridurti keletą pastabų. Greta to, kas jau buvo pasakyta. Gal mums reikėtų pasitelkti introspektyvų požiūrį. Ir šiame komitete ir už komiteto ribų šie klausimai nelabai kam rūpi. Pavyzdžiui, Europos parlamento televizija nelabai kam rūpi. Anksčiau šis klausimas net nebuvo keliamas. Aš nesutinku su ponu Dijon. Jeigu jūs susitiktumėte su žmonėmis, kurie dirba šiai televizijai, jūs žinotumėte, kad 20 transliuotojų e, mūsų žemynę įsigyja reportažus iš Europos parlamento televizijos ir tai leidžia žmonėms matyti, ką veikia parlamentas. Taigi parlamentas ES piliečiams yra svarbus. E, toliau bendrosios išmokos. Žinau, kad Europoje egzistuoja skirtingos kultūros. Ir reikia atsiskaityti už visas gaunamas išmokas, už kiekvieną gaunamą centą. bet tai nėra taikoma visoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai siekiama skaidrumo. Vokietijos konstitucinis teismas yra pareiškęs, kad bendrosiomis išmokomis parlamento nariai turėtų naudotis pagal savo valią ir ne, nereikėtų siekti atskaitingumo už bendrasias išmokas. Ir kartais tokiomis išmokomis yra pasinaudojama siekiant pasididinti savo atlyginimą. Finansinis aukščiausias teismas svarstė šį klausimą ir nusprendė, kad Vokietijos parlamento nariai to neturėtų daryti. Taigi valstybės senarėse situacija yra skirtinga ir aš negaliu rekomenduoti Vokietijos parlamentarams laikytis tokio sprendimo, Aš čia kalbu iš esmės apie kultūrinius skirtumus Europos Sąjungoje. Yra šalių, kurios yra nustačiusios visišką e, skaidrumą ir reikalavimų atitikimo. Bet Vokietijoje situacija būtų kitokia. Taigi galima žvelgti į paskiras valstybės narės, į kritiškas pastabas ir galime padaryti išvadą, kad mūsų padėtis yra gan sudėtinga. Mes esame matę vidaus dokumentą, kuriame kalbama apie parlamento darbo supaprastinimą, palengvinimą. Ten taip pat yra kalbama apie išmokas, mes esame pasirengę konstruktyviam dialogui dėl išmokų mažinimo. Ačiū. Dėkoju, Paul Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Nepamirškime, kad kitais metais vyks rinkimai. Todėl nepaprastai e, svarbu pamatyti, kaip mes matomi piliečių akise. Parlamentarai labai daug daro piliečių labui, tačiau visą tai reikia aiškiau pristatyti piliečiams. Žinoma, aš džiaugiuosi tuo, kas yra daroma, ką daro politikos formavimo departamentas, kitos tarnybos. Aš džiaugiuosi pastangomis, kurių tikslas priartėti prie piliečių matome, kasgi vyksta Twitteryje, Facebook'e. Parlamentarai gali pasitelkti tokias priemonės savo darbui pristatyti, tą patį gali padaryti ir Europarlamento televizija. Reikėtų įvertinti egzistuojančius skirtumus. Aš manau, kad viską galima gan stipriai patobulinti. Biudžeto kontrolės komitetas dirba gerai. Ir žinoma, parlamento darbuotojai galvoja apie mūsų veiklą, apie mūsų darbą. Ir parlamente yra 20 komitetų. Vienas komitetas dirba Todėl su interneto pagalba piliečiai gali matyti, kad mes čia renkamės ir mes čia dirbame. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Prieš perdodamas žodį pranešėjai, aš kaip komiteto pirmininkas norėčiau sureaguoti į vieną klausimą, kurį mes ketiname apsvarstyti su pirmininku Šulcu dėja susirgo, taigi mes turėsime atidėti tą susitikimą. Prezidento pirmininko Šulco biuras patikė mums naują susitikimo datą, kovo 19 dieną. Ir tiek mūsų komitetas, tiek kito komiteto nariai turi susirinkti ir apsvarstyti Europos parlamento užduotis ir vaidmenį ir bei tai, kokios techninės pagalbos mums reikia, kad mes galėtume veiksmingai ir efektyviai dirbti. Ir taip pat, kaip galėtume veiksmingai spręsti atsirandančius trūkumus. Bei žinoma, turėtume dirbti taip, kad nereikėtų kiekvieną kartą prisiminti tų trūkumų, kurie nuolat iškyla. Pavyzdžiui, dėl fiksuotos išmokos Šis klausimas nuolat iškyla ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad valstybės narės naudojasi įvairiais fondais, kaip Žemės ūkio fondų ir egzistuoja įvairios sistemos. Kai kalbama apie fiksuoto dydžio išmokas, tai susidurima su šiokiais tokiais nuostoliais, bet kai skaičiuojama labai tiksliai, tai irgi nėra pats tinkamiausias pasirinkimas. Aš nemanau, kad mes turėtume dabar nuspręsti, kuris metodas yra tinkamiausias. Tiesiog turėtume pakalbėti apie esamus skirtumus ir sutelkti dėmesį į realius svarbiausius klausimus. Aš manau, kad šie klausimai turėtų ateityje būtų, būti svarstomi. Pavyzdžiui, kaip parlamentas turėtų e, dirbti, kad taptų panašus į tarybą ir kad darbas būtų prilygintas tarybos darbui. Taryba e, turi labai daug pagalbos valstybėse narėse. Ir čia reikėtų kalbėti apie darbuotojus parlamente, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų pavyzdį, į JAV parlamentą. Mes esame tiesiogiai renkamas parlamentas, mes rengiame teisės aktus ir mes turėtume būti tokie svarbus kaip ir taryba, kadangi esame taip pat teisėkuros institucija. Aš manau, kad šį klausimą mes aptarsime komitetų vadovų susitikime. Svarstysime pasiūlymus ir bandysime rasti būdus, kaip pagerinti dabar taikomas procedūras. Dėkuoju už diskusiją, dabar steiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Man belieka padėkoti kolegoms už naujus komentarus. Atidžiai išnagrinėsime pakeitimus. Vėl paminėtas Europos televizijos kanalo klausimas. Pranešime mes aptarėme išlaidų veiksmingumo tyrimą. Situacija tikrai prasta. Valstybės narės dažnai mano, kad mūsų darbas yra atitrūkęs nuo tikrovės, tačiau juk reikia rasti kažkokį aukso vidurį. Taip pat ir dėl Europos televizijos kanalo. Frakcijoje reikia paieškoti kompromiso. Be jokios abejonės tas kanalas turi veikti veiksmingai arba jo iš viso neturi būti. 50 punktas. Pastatai. Jei praėjo 20 metų, tikrai negalime laikyti pastato pasenusiu. Pasitarėme su generaliniu sekretoriatu ir su generaliniu direktoratu. Mes tarėmės ir svarstome, galbūt galime pateikti ieškinį E, galbūt dar ne per vėlų. Kitas klausimas. Tai mūsų pačių biudžetas ir išlaidų patikrinimas. Turbūt visiems žinoma, kiek mes uždirbame, koks yra pagrindimas, kokie argumentai ir kokios taisyklės reglamentuojančios tų lėšų panaudojimą. Mes siekiame didesnio skaidrumo. Tai visiškai aišku. Mes norime kuo smulkiau išnagrinėti šį klausimą iki smulkiausių detalių. Ačiū. Ačiū Evai. Laiko terminas, kada galite pateikti pakeitimus, tai vasario 26 vidurdienis. Šį klausimą jau aptarėme. Kitas penktasis darbo tvarkės klausimas - kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir mokesčių rojumi. ir suteiksiu žodį nuomonės referentui? Taip, ši nuomonė bus teikiama piniginių klausimų komitetui, kadangi trūko laiko, mes turėjome parengti šią nuomonę kuo greičiau, nes ekon komitetas iki kovo pabaigos nori suspėti su balsavimais. Taigi, greitai aptarsiu 12 paragrafų ir pagrindinius svarbiausius klausimus. Čia mes aptarėme ne tik sukčiavimą ir prastą dabartinę padėtį, bet taip pat ir dalykus, kurie buvo minėti ankstesnė, ankstesnėse rezoliucijose, pavyzdžiui, PVM sukčiavimus. Pirmiausia, mastas. Kai kurie tyrimai rodo, kad bendras mokesčių vengimo mastas, suma yra tokia pati, kaip visų valstybių narių sveikatos apsaugos biudžetai kartu sudėjus. Štai tokie mastai. Jeigu sugebėtume susigražinti tuos pinigus kažkaip, tai ES biudžeto deficitą padengtume per kokius devynerius metus. Problema yra štai kokia. Mūsų apibrieštis, kas yra mokesčių rojus, yra pasenusi. Atsirado įvairiausių naujų technologijų, nusikaltėliai rado įvairiausių spragų, jie pasinaudoja mokesčių rojumi, kartais juo nesinaudoja, bet vis tiek išvengia mokesčių. Niderlanduose buvo atliktas tyrimas. Jis atskleidė, kad tos fiktyvios įmonės dažnai pasiekia tokias apyvartas, kai e, maždaug 8 milijonų eurų apyvarta. Štai tokie mastai. Ir mes, biudžeto komitetas, turime pareikšti, kad tokia praktika demoralizuoja mažas ir vidinės įmonės, kurios moka sąžiningai mokesčius. Dažnai atsitinka taip, kad didžiulės įmonės, daugianacionalės įmonės vengia mokesčių ir tada maža įmonė galvoja, o kodėlgi man nepabandžius eiti tuo šiek tiek kreivų keliu. Ir tai po truputį darosi norma. Ketvirtas punktas. Mes, biudžeto komitetas, vėl ir vėl susidurėme su štai kokiu klausimu. Didžiulės tabako gamybos įmonės, jos turi sumokėti milžiniškas sumas mokesčiams. Ir dalis tų pinigų yra skiriama kovai su sukčiavimu. Tačiau tik tai 10 procentų patenka komisijai, o 90 procentų patenka į valstybių narių išdus. Ir nebūtinai panaudoja valstybės narės tuos pinigus kovai su sukčiavimu. Kitas punktas konkrečiai apie PVM. Aš minėjau, kok, pavojingas yra sukčiavimas susijęs su PVM. Aišku, valstybės narės į savo pinigų skrynės gauna mažiau lėšų, bet ne tik valstybės narės, bet ir Europos Sąjungo, e, pati Europos Sąjunga, nes dalis PVM mokesčio pasiekia ir Europos Sąjungos biudžetą. Taigi, PVM sukčiavimai neigiamai veikia ir vidaus rinkos veikimą, iškraipo konkurenciją tarp įmonių. Šeštas paragrafas. PVN sistema į biudžetą įneša labai daug lėšų. 2009 metų tyrimas nurodo, kad PVM pajamos sudaro 21 procentą visų biudžeto pajamų bet taip pat nemažai pareikalauja išlaidų susijusių su taisyklių laikymusi. Ir nors ekonomika keitėsi, bet mes vis naudojame seną e, sistemą, todėl mes prarandame vis daugiau ir daugiau lėšų. Turėtume sistemą atnaujinti. Aštuntas punktas. Skirtas tarybai. E, jau kurį laiką taryboje blokuojamos dvi direktyvos dėl greito reagavimo mechanizmo ir dėl atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo. Kovos su sukčiavimu komitetas ir mūsų komitetas teigia, kad problema yra susijusi su tų direktyvų blokavimų taryboje ir tai turėtų būti išspręsta. Devintas punktas. Svarbu, kad sistema veiktų sklandžiai. Turi bendrabiauti ne tik valstybių narių mokesčių sistemos. Nepaprastai svarbu bendrabiauti ir su muitinėmis. Čia aš turiu galvoje importo mokesčius, muito mokesčius. Jeigu to bendradarbiavimo nėra, tai sistema tampa skylėta, labai lengva išvengti mokėtinų mokesčių. Ir labai dažnai valstybių narių mokesčių inspekcijos neturi prieigos prie muitinių sistemos, negali atlikti kryžminio patikrinimo. Vadinasi, mūsų sistema susilpnėja ir mūsų tarnyboms reikia išspręsti šį trūkumą. Dešimtas punktas. Čia aptariama kovos su sukčiavimu ir kovos su mokesčių rojumi kontekstas. Jei norime kovoti teisiniu keliu su tais nusikalteliais, tai procesas bus labai ilgas, o rezultatas negarantuotas. Ir pareigūnai užtruks metų metus spręsdami tas bylas, o jas išsprendus paaiškėja, kad nusikaltelis nustatytas, o bauda visiškai menka. Mes turime tai griežtai paminėti, kad ta kova turėtų būti daug griežtesnė. Vienuoliktas punktas. E valdysena. Esama galimybių veiksmingiau panaudoti e valdyseną kovojant su sukčiavimu. Reikia sustiprinti elektroninę valdyseną, ir tai paminėta 11 punkte, o 12 punktas skirtas komisijai ir valstybėms narėjams. Čia mes rašome apie naują modernizuotą muitinės kodeks, kodeksą. Ir šita mintis skirta ir ekonomikos bei pinigų komitetui. Mes to kodekso laukiame. Tai paminėta paskutinėme paragrafe. Pakeitimų terminas yra vasario 26 diena. Terminas trumpas todėl, kad pagrindinis komitetas nori kuo greičiau balsuoti dėl šios nuomonės, o aš dėkuoju kolegoms už komentarus. Ačiū, sako pirmininkas. Prieš pradedant diskusijas Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos atstovą, skyriaus vadovą iš Taksud direktorato, pona Raponi, taip pat jo kolega iš biudžeto direktorato ir Olaf atstovą. Jie visi dalyvauja posėdyje. Kolegos galės užduoti klausimus komisijos ir Olaf e, klausimus. Ponas Rubik pirmasis paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Na, norėčiau padėkoti pranešėjui, nes jis labai aiškiai išdėstė problemas. Mažos ir vidutinės įmonės apkraunamos per nelyg didelę naštą Europoje ir vis tiek sugeba sukurti 50 procentų BVP priima į darbą du trečdalius darbuotojų ir sumoka 80 procentų mokesčių. Kažkas čia netvarkoje. Negerai, kad mažos įmonės savarankiški verslininkai apkraunami per nelik didelę mokesčių naštą, o taptautinės kompanijos sugeba taip sakant, optimizuoti savo padėtį ir išvengti mokesčių. Aš norėčiau paklausti apie finansinių sandėrių mokestį. Ar ketinate atsižvelgti į tokį mokestį, į tarptautinę veiklą, tarptautinius san, sandėrius? Tai būtų svarbu ES. Ir e, norėčiau paklausyti, ar finansinių sandėrių mokestis bus taikomas ir mikro kreditams. Tai galbūt padėtų subalansuoti situaciją. Prisijungusi prie ES Slovakija pasiūlė, sukūrė tokį pavyzdinį modelį, kaip skatinti kurti naujas darbo vietas, kaip atsikratyti tos pernelyg didelės mokesčių naštos. Modelis pasirodė esas sėkmingas, aš būčiau dėkingas, jei komisija pasidalintų savo mintimis apie ateities planus. Ponas Dion, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Labai sunku vien nuomonėje, kur trūksta dokumento vietos, išdėstyti viską, ką reikėtų pasakyti apie tokį sudėtingą klausimą. Mes pabandysime pateikti pakeitimų. Ta dvasia, kurią išdėstė pranešėjas. Aš turiu čia tik tai anglišką versiją ir naudojamas terminas tax evasion, bet jis netinkamai sumaišomas su kitu terminu tax evasion, uh, tax avoidance, tax evasion, tax avoidance. Tie du terminai sumaišyti. E, kolega minėjo, kad surinkus pinigus iš kurie prarandami per mokesčių vengimą, mes per 8 metus padengtume ES biudžeto deficitą. Ir tai jis turėjo minį mokesčių vengimą, tax avoidance. Dar vienas loginis dalykas. Reikėtų koncentruotis į PVM sukčiavimą, nes būtent per jį prarandame didžiausias sumos. Šiuo metu egzistuoja disbalansas. E, kai kurios įmonės sugeba laikytis visų taisyklių ir nesu, nesumokėti jokių mokesčių. Tai tarsi dvigubas mokesčių vengimas. Matyt, problema slypi mokestiniuose susitarimuose. Niderlandai yra pavyzdys, kaip žmonės ir kompanijos sugeba sudaryti įvairius tokius mokestinius susitarimus, šešėlinius susitarimus su kitomis valstybėmis ir ES turėtų prisimti atsakomybę susirūpinti su tuo. EBPO pranešimas praeitais metais. Jame buvo bandoma spręsti mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo klausimą. Galėtume juo pasiremti. Apie sankcijas neturiu ką pasiūlyti. Sankcijas toms įmonėms, kurios griebėsi tam tikrų išimčių. Jeigu įmonė užsima mokesčių slėpimu, jai turėtų būti uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jinai neturėtų gauti subsidijų. Čia reikėtų prisiminti 28 principą, 28 tvarką valstybėse narise ir galbūt tai padėtų sumažinti slėpimo ir vengimo mastą. Pranešimas puikus, man atrodo, mes visi galvojame panašiai, mūsų dėjos panašios, reikia tiesiog surašyti tai dokumente. Nederlands is bijna de voertaal eh, vanmiddag, dus ik zal het maar in het uh, Nederlands uh, spreken. Ik uh, vind een heleboel van de. Ponas Mulderis, atrodo, kad uh, olandų kalba čia populiari, taigi kalbėsiu savo kalbą. Pakalbėsiu apie mokesčių rojų Niderlanduose. Pranešimo pavadinimas yra kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojumi. Nemanau, kad šiais dalykais būtų galima apkaltinti Niderlandus. Nemanau, kad Niderlandai užsijima kuriuo nors iš šių dalykų. Ir mes savo antrose parlamento rūmose turime specialų komitetą, kuris gilinasi į šiuos klausimus, bet manau, kad e, teisės aktų mes nepažydžiame. Žinoma, mes gyvename demokratijos sąlygomis ir net sunku įsivaizduoti, kokie yra mokesčių vengimo mastai. Yra teigiama, kad 90 procentų lėšų gautų iš cigarečių pardavimų atitenka valstybėms narėms. Nežinau, ar reikėtų peržiūrėti tuos susitarimus. Ehm, tie, nežinau, kada buvo pasiekti tie susitarimai, bet manau, kad verta į juos dabar labai atidžiai pasigilinti ir pasižiūrėti, ar mm, nebūtų galima pasiekti, kad daugiau negu 10 procentų lėšų atitektų Europos Sąjungai. Ačiū ponui Mulderiui, dabar Žan-Pierre Rodi. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Tai yra tema, prie kurios jis dirba nuolat. Ir noriu padėkoti jam už pranešimą. Turiu tris pastabas. Pirmiausia, tarptautinis sukčiavimas po įvairių didžiojo dvidešimtuko susitikimo ir mums vis labiau artėjant prie globalizacijos tampa akivaizdu, kad sukčiavimo tarptautiniu mastu problema yra tikrai didelė. Taigi kyla klausimas, koks čia galėtų būti ES indėlis. Kokių specialistų sistemų galėtume pasiūlyti, siekdami kovoti su tarptautiniu sukčiavimu, kuris tampa didelė problema. Akivaizdu, kad kai kuriuose pasaulio dalyse e, yra sukiaupama daug kapitalo, jis vėliau yra panaudojamas neteisėtoje veikloje. Taigi, ar nevertėtų į pranešimą įtraukti punkto, kuriame būtų kalbama apie ES dvišalius prekybos susitarimus ir teikti, kad tose susitarimuose turėtų būti atskiri punktai dėl e, kovos su sukčiavimu, su pirma mokestiniu sukčiavimu, su lengvatinio apmokestinimo zonomis. Antra pastaba. Esu skaitęs apie sukčiavimą prekybos taršos leidimais sistemoje ar apsikeitimo taršos leidimai sistemoje. Norėčiau sužinoti, ar tos problemos vis dar egzistuoja. Toliau, antras ir dvyliktas punktai. Jūs ten minite muitinės. Yra vykstama į vairias šalis, auditorumai rengia pranešimus ir mes matome, kad muitinės sistema nėra labai tobula. ES lygio sistemų nėra tiek jau daug, yra, pavyzdžiui, žemės ūkis, taip pat yra muitų sistema. Neseniai aš prieš keletą metų rengiau pranešimą dėl muitų sistemų kokybės tarptinės priekybos rytyje ir jau tada matėme nemažai trūkumų ir siūliau ES sukurti muitų funkciją, tai yra padaryti muitininkus pavaldžius ES tokia sistema tikrai nebūtų brang, daug brangesnė, bet tai būtų sukurta europinė struktūra. Ir mes bent jau siūlėme atlikti studiją šio klausimu. Galbūt ir į šį pranešimą būtų galima įtraukti nuostatą apie tai, kad reikia atlikti studiją, ar nevertėtų įsteigti Europinės muitinės. Ir dabar muitai yra ES kompetencija, tačiau funkcijos yra perduotos valstybėms narėms, o darbo kokybė juose smarkiai skiriasi. Tai reiškia, kad kyla problemų dėl sukčiavimo, atsiranda poveikis vidaus rinkos veikimui, ne visada laikomasi priekybos susitarimų. Taigi tokią mintį norėjau pasiūlyti. Ačiū. Ačiū. Pone Makovei. Yra paskaičiuota, kad šešėlinės ekonomikos dalis ES BVP yra 19 procentų, tai yra 2,4 milijardai eurų. Tuo pačiu metu 10 milijonų eurų yra e, neapmokestinamose zonose, apie tą kapitalą nepranešama, jis nėra apmokestinamas. Tai turi poveikio e, tiesioginio poveikio e, ES biudžetui ir sukčiavimas mokesčių PVM srityje turi poveikio biudžetui, kadangi PVM yra didelė svarbi ES biudžeto dalis. Taip pat nukenčia konkurencija. Kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu turėtų būti grindžiama direktyvomis. Taip pat reikėtų gerinti mokesčių surinkimą, apie tai aš dabar detaliai nekalbėsiu, bet akivaizdu, kad mokesčių surinkimo sistemos kai kuriuose valstybėse narėse turi būti smarkiai keičiamos. Turiu galvoje tas valstybės narės, kur mokesčių surinkimas yra mažiau nei 10 procentų. Taip pat reikia stiprinti ir valstybių narių mokesčių administracijas. Reikia tobulinti jų darbą. Be to reikia gerinti tarp valstybinį bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis, šalimis, kurios yra ne Europos Sąjungoje. Čia mes kalbame apie pinigus, kurie per keletą sekundžių kerta valstybės sienas. Taigi mes turime bendradarbiauti ir vadovautis principu, kad reikia sekti paskui pinigus, tai yra ir per sieną, tiek valstybėse narėse, tiek už ES ribų kalbant apie ES valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą. Turiu klausimą komisijai. Ar komisija jau pradėjo poveikio vertinimą dėl bent europinio mokesčių mokėtojų numerio? Jeigu taip, kokie yra tos studijos rezultatai? Taip pat kalbant apie PVM nesurinkimą, kokios sankcijos yra taikomos, jeigu subjektas nepateikia išsamios PVM ataskaitos, kada taryba ketina pratesti diskusiją šią temą. Dar vienas dalykas. Dar viena rekomendacija, kad reikia kurti priemonės, kurios padėtų kovoti su įvairiomis mokesčių sukčiavimo ir mokesčių slėpimo formomis. Pateiksiu pavyzdį. Nuo 2008 metų e, birželio iki 2009 metų gruodžio buvo prarasta maždaug 5 milijardai eurų priekiaujant apivartiniais taršos leidimais. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą kurti greitojo reagavimo mechanizmą, bet Deja, ta direktyva dėl greito reagavimo mechanizmo yra įstrigusi taryboje, taigi noriu tarybos paklausti, kada taryba ketina tęsti darbą su greito reagavimo mechanizmo direktyva. Ir paskutinė pastaba. Sudėtingi. PVM teisės aktai yra labai sudėtingi ir, pavyzdžiui, vykstant viešiesiams pirkimams, kai teisės aktai yra labai sudėtingi, grėmėsdiški, labai lengva rasti tam tikrų spragų ir išvengti teisės aktų taikymo ir taip padaryti nusikalstamą veiką, tai yra slėpti mokesčius. Aiškus, skaidrus teisės aktai būtų ta garantija, kad e, jie būtų tinkamai taikomi ir taip e, liktų mažiau progų sukčiauti. Taigi tiek būtų pastabų, labai vertinu pranešėjo parengtą pranešimą ir, kaip sakė kiti kolegos, mes mastome labai panašiai. Tikiuosi, kad galiausiai bus parengtas tikrai geras pranešimas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Aš taip pat rengiu pranešimą, kuris yra panašus į šį. Ir ypač daug bendrumų yra dėl PVM e, sukčiavimo, taip pat e, dėl kovojant su cigarečių ir tabako kontrabanda. E, yra sudaryta komisija, kuri vyks į Kaliningrado sritį ir aiškinsi situaciją ten. Keičiantis nuomonėmis su OLAF ir su valstybėmis narėmis paaiškėjo, kad įvairios valstybės narės naudojasi skirtingomis sistemomis. Taigi valstybės narės žino, ko iš jų tikimasi, tačiau uh, jos skirtingai taiko kontrolės sistemą ir skirtingai taiko kovos su sukčiavimu priemonės bei e, sankcijas. Apie tai yra kalbama, buvo kalbama ir kitų, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Taigi norėčiau paklausti komisijos, kas yra daroma, kad valstybės narės taikytų vienodą kontrolės vykdymo ir sankcijų sistemą. Ačiū. Ja, vielen Dank und äh, Kollege Skylakakis wäre der nächste, bitte. Dėkuoju dabar ponas Kurokakis. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti dėl Norėčiau pasakyti dėl pono Rodys pasiūlymo. E, aš norėčiau kalbėti apie muitus. Dėl muito. E, buvo atlikti tyrimai dėl skaidrumo ir akivaizdu, kad egzistuoja korupcija e, muitų agentūrose, muitinėse. Ir ta korupcija yra Europos lygio. Daugelis sienų Europoje yra tose valstybėse, kurios yra sulaukusios neigiamo reitingo, kurį rengia Transparency International organizacija. Taigi ponas Rodi kalba apie Europos lygio politiką, apie europinę muitinių kontrolę. Aš tokiai minčiai visiškai pritarčiau. Mes e, galbūt galėtume ieškoti tarpinio sprendimo, parengti pasiūlymą, kuris galėtų pereinamųjų laikotarpiu. Mums reikia stiprios Europos kontrolės organizacijos, kuri kontroliuotų visą tai. OLAF organizacija per pastaruosius penkerius metus atliko maždaug 6 ar 700 tyrimų. Ir tik 300 atvejų buvo laikytasi pateiktų rekomendacijų. Taigi mums reikia kur kas aiškesnės kontrolės šiame sektoriuje. Remiantis specialiosios ataskaitos duomenimis kiekvienais metais e, smulkus kišininkavimas yra fiksuojamas Europos muitinėse ir suma siekia 600 tūkstančių eurų. Aš čia kalbu apie smulkų kišininkavimą, taigi kažką būtina daryti. Pirmininkas, dėkoju ponui Skulakakis. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, kadangi buvo pateikta įvairių klausimų. Prašom. Von der Kommission Herr Raponi oder Herr Gilise, bitteschön. Gal kažkas iš komisijos ponas Gilise arba ponas Ramponi galėtų atsakyti. Taip, ačiū ponė pirmininkė, aš Atsakysiu klausimus susijusius su apmokestinimu. Mums reikia aiškiai atskirti sukčiavimą nuo mokesčių vengimo. Sukčiavimas yra neteisėtų priemonių pasitelkimas. Žinoma, mokesčių vengimas iš moralinės ar ekonominės pusės gali būti kritikuojamos taip pat, todėl mes kalbame apie mokesčių planavimą. Taigi sukčiavimas ir vengimas yra skirtingi dalykai. Taigi kalbant apie nacionalinį lygį, e, svarbiausia čia yra nacionalinės institucijos ir jų veikla, o Europos lygių svarbiausia yra kalbėti apie valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą. Mes komisijoje manome, kad reikiami teisiniai instrumentai yra parengti, tačiau valstybės narės nepakankamai taiko šiuos teisės instrumentus. Todėl aš manau, kad mums reikėtų nukreipti šį dokumentą valstybėms narėms. Taip pat jį reikėtų taikyti, kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis tarptautinis bendradarbiavimas apskritai yra labai svarbus. Buvo kalbama apie tuos atvejus, kai ES derasi dėl dvišalių susitarimų. Mes prašome, kad būtų įtrauktas skyrius dėl fiskalinio skaidrumo ir ne visos šalis, su kuriomis deramės, pritarė tokio skyriaus įtraukimui į priekybos susitarimus. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą. Sustarimai yra pagrįsti dvišalėmis sutartimis. Ir kartais yra teikiamas pasiūlymas renkti Europos lygio dėrybas derinti su trečiosiomis šalimis ir mes ketiname to ir reikalauti iš valstybių narių dėl PVM. Mes norime paprašyti įgaliojimų iš tarybos kad komisija galėtų bent dėrėtis dėl PVM. Jūs žinote, kad mes praeitie kalbėdome apie prekių PVM, dabar du trečdaliai ekonomikos sudaro paslaugų PVM. Ypač daug tokių paslaugų yra tiekiama elektronikos ir telekomunikacijų srityje, todėl mums reikalingas tokio tipo tarptautinis bendradarbiavimas ir mums reikėtų dėrėtis dėl tokio bendradarbiavimo tarp ES ir mūsų tarptautinių partnerių. Didysis dvidešimtukas apie tai buvo kalbama. Mes bandome, aišku, išvengti mokesčių planavimo mokesčių vengimo, bet to negalima visiškai išvengti, kadangi viskas yra pagrysta dvišalėmis konvencijomis. Dėl PVM sukčiavimo buvo kalbama apie sukčiavimą prekiaujant apivartinės taršos leidimais. Tai nebėra taip svarbu, tačiau sukčiavimas elektros tiekimo srityje ir dujų tiekimo rinkoje yra svarbus klausimas. Komisija, aišku, nori svarstyti greitojo reagavimo mechanizmą. Šio dokumento tikslas ir buvo sukurti teisinį pagrindą, kad valstybės narės galėtų greitai reaguoti į sukčiavimą. Dėl CO2 valstybės, viena valstybė narė prarado 3 milijardus eurų per 2 mėnesius, todėl mes turime reaguoti greitai, kai kalba eina apie sukčiavimą. Dėl sankcijų, dėl fiskalinių baudų komisija dirba šioje srityje, bet valstybės narės ne visuomet e, mums talkina, nes jos mano, kad fiskalinės baudos e, yra baudžiamojo kodekso reikalas dėl finansinių sandorių mokesčio. Žinoma, mūsų pagrindinis tikslas yra išvengti finansinių spekulacijų ir neigiamo poveikio mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Taigi toks e, mokestis neturėtų neigiamai paveikti MVI padėties. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl identifikacinių numerių. Mes kol kas e, nenagrinėjome šio klausimo, tačiau jis yra numatytas, mes jį turėsime svarstyti su valstybėmis narėmis prieš pradedami renkti poveikio vertinimo tyrimą dėl PVM mokėtojo numerio. Tiek aš trumpai galėčiau pasakyti dėl mokesčių klausimo, atsakydamas į jūsų užduotus klausimus pasiūlymai dėl greito reagavimo mechanizmo, atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo bus svarstomi kovo 5 dieną ECOFIN taryboje, o tarybos pastarosiuose posėdžiuose mes matome, kad yra tik 3 ar 4 valstybės narės, kurios prieštarauja šiems dokumentams dėl e, principinių klausimų, ypač susijusių su e, vienbalsiškumu. Ačiū. Pirmininkė. Yeah, mm. the... Depends on you. Mm -hmm. Okay. Mhm. Äh, darf ich auch der äh, DG Bütsch das Wort erteilen, Herr Gillisse, für die. Norėčiau biudžeto generalinio direktorato atstovui ponui Vilisiai suteikti žodį, jeigu norite pasisakyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš turiu iš ties nedaug ką pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Mes esame atsakingi už PVM ir nuosavus išteklius. Pavyzdžiui, penktame punkte yra viskas teisingai išdėstyta. Aš negaliu, žinoma, neikti, kad PVM sukčiavimas turi netiesioginio poveikio nuosaviems ištekliams mes galime žvelgti į tai, kokiųgi pasiekmių sulaukia valstybės narės. Ir tos proporcijos yra visiškai kitokios. Aš galėčiau pateikti labai paprastą pavyzdį. Jeigu sukčiavimas siekia 100 eurų ribą, dviejose valstybėse, tai poveikis tose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Niderlanduose ir Niderlanduose, Belgijoje, jeigu kalba eina tik apie 100 eurų. Tai poveikis Europos biudžetui tokio sukčiavimo, jeigu sukčiavimo atvejs būtų fiksuotas Belgijoje, būtų 88,5 eurai ir 1,5 euro Europos biudžetui. Niderlanduose, kalbant apie Europos biudžetą, poveikis būtų 70 centų. E, aš tiesiog komentuoju tai, ką Bertstas sako penktame punkte. Iš esmės tai yra teisinga ir sakoma, kad poveikis yra gan vienodas visur. Tačiau čia yra šiokių tokių neiškumų. Ir pagal šią formuluotę poveikis gali būti šiek tiek iškreiptas. Daugiau komentarų ir neturiu. Ačiū. Taip. Atsižvelgiant į tai, kad laiko turime nedaug, norėčiau padėkoti Jums už trumpus atsakymus. Buvo užduotas klausimas ir Olaf, tačiau tai buvo labiau papildomas klausimas. Pirmininkė, aš atstovauju biudžeto generaliniam direktoratui ir norėčiau pakalbėti apie septintą punktą. Teigiama, kad PVM surinkimo modelis nesikeitė ir dėl to prarandama daug muitų mokesčių. Na, dėl muitų mokesčių PVM modelis nesukuria praradimų, nes PVM yra įmamas nuo visos muito sumos, o ne atvirkščiai. Taip pat norėčiau paminėti, kad biudžeto generalinis direktoratas nuolat tikrina nuosavus išteklius ir ypač atkreipiant dėmesį į muitinės kontrolę, kurią atlieka valstybės narės. Taip pat mes stebime, ar valstybės narės imasi veiksmų trūkumams nustatyti ir ištaisyti. Vadinasi, tai atsispindi ir mūsų patikrinimų ataskaitose ir teismo ataskaitose. Taip pat mes teikiame valstybėms narėms tą informaciją nuo savų išteklių komitete. 2011 metais mes paskelbėme E, tematinę ataskaitą apie muitinės e, kontrolės strategiją, o 12 metais pateikėme ataskaitą apie išmuitinimo procedūrą ir tikslas tokių ataskaitų yra pagerinti valstybių narių muitinių tvarką. Pirmininkas, dabar norėčiau suteikti žodį Olafo atstovui, nes jam užduota du klausimai. Jūs galėtumėte pakalbėti apie Olaf vaidmenį. Atsakyti dabar žodžiu arba atsakyti raštu, kaip jūs norite. Vienas klausimas buvo apie pirmąjį tabako sustarimą. 2016 su Philip Morrisu, o kit, su kitais 2020 metais. Bet pirmoji proga kažką keisti bus 2016 metais, kai baigsis susitarimas su Philip Morris. Ačiū. Dabar vėl žodis pranešėjai. Tiesa, noriu pabrėžti, kad pakeitimų terminas yra ne 26 diena, bet kovo ketvirtą dieną, tai bus pirmadienis per piet, 12 val. kovo ketvirtą dieną. Pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Labai gerai, kad kovo ketvirtą, o ne vasario 26 dieną, vadinasi, turėsime daugiau laiko. Dėkoju nariams, kurie kalbėjo. Ponas Rūbik kalbėjo apie finansinių sandėrių mokestį apie Slovakijos modelį jūs kalbėjote, bet aš ne viską supratau. Galbūt susitikime tiesiogiai ir aptarkime išsameu. Toliau, keturi komentarai. Ponas Dio juos paminėjo. Galiu atsižvelgti tai, tačiau dokumento apimtis yra ribota. Aišku, galime tam tikrus punktus papildyti Jūs kalbėjote teisingai apie svarbą, taip pat kalbėjote, kad reikėtų išvengti terminų maišaties, avoidance ir evasion. Iš tiesų reikėtų teisingai vartoti terminus, tačiau galbūt pritruko laiko redakcijai. EBPO ataskaita, ji svarbi, bet mes paskelbėme šitą dokumentą prieš paskelbint EBPO ataskaitą ir galbūt dabar galėsime šitą pakeitimą atsižvelgti. Aš neprieštarauju įtraukti jūsų pakeitimus į tekstą. Ponas Mulder, jūs užsipuolėte Niderlandus. Aš neketinau užsipurti Niderlandų dėl tabako įmonių 2016 metais mes galime keisti susitarimus. E, jūsų komentarą dėl apribojimų, muitinės apribojimų galėtume aptarti su koordinatoriais ir parengti galbūt netgi savos iniciatyvos pranešimą, nes šitas klausimas vis iškyla. Pone Mekuvei pasiūlė ko ne visą ištisą veiksmų planą, kaip pagerinti mokesčių surinkimą ir bendradavimą tarp valstybių. Poveikio įvertinimas buvo kitas klausimas. Taip pat Jūs minėjote kelis klausimus komisijai ir tarybai. Ir ponas Ivon kalbėjo savo parengtą pranešimą, jį mes taip pat galime atsižvelgti. O į ponas Kalakakis klausimą aš atsakiau atsakydamas ponui Odį. Mums laiko šiek tiek liko iki kovo ketvirtos dienos, o plenariniam posėdžiui galėsime pateikti antroje kovo pusėje. Ačiū pranešėjai už nuomonę. Klausimą mes aptarėme. Jis galės bus per, e, perdotas kitam komitetui. E, pakeitimų terminas yra vasario 26 diena. Čia aš kalbu apie kitą klausimą, dabar pranešėja ponė Českova. Ačiū pirmininkė. Šiais metais su kolega, frakcijos kolega, ponu Černetskijai, Mes ėmėmės šio darbo ir pasidalijome e, šį darbą susijusi su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Tačiau jis šiandien dalyvauti negali, apgailestauja dėl to ir turiu perskaityti pranešimą jo vardu. Todėl norėčiau pakeisti šiek tiek pristatymo, pranešimo tvarką. Pirmiausia, norėčiau išdėstyti savo komentarus, o po to savo kolegos komentarų, jeigu, komentarus, jeigu jūs neprieštaraujate. Dėkoju, kad jūs sutinkate. Paskutinėme susitikime su kitų institucijų atstovais mums laiko trūko, todėl daugumą atsakymų mes gavome raštu. Visos institucijos pateikė atsakymus, išskyrus tarybą. Pateikė atsakymus, taigi aš juos galėjau įtraukti į savo pranešimo e, projektą. Pirmiausia, aš aptarsiu tarybos biudžeto įvykdymą. žvelgiant iš mūsų komiteto perspektyvos, taryba yra problemiškiausia institucija, dėl jos kyla daugiausia diskusijų, kai reikia patvirtinti tarybos biudžetą. Taryba turėtų veikti skaidriai ir turėtų visiškai atsakyti už turimas lėšas nes tai yra piliečių lėšos. Taryba turėtų visapusiškai dalyvauti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procese, vadinasi, turėtų pateikti visus dokumentus, pateikti atsakymus ir dalyvauti biudžeto kontrolės komiteto posėdžiuose. Kita institucija, kuriai suteikiamas patvirtinimas, yra komisija. Tačiau praktinis biudžeto vykdymas evoliucionavo ir dabar komisija nebėra vienintelė institucija atsakinga už biudžetą. Todėl dabar biudžetą reikia patvirtinti kiekvienai institucijai atskirai, kiekvienai institucijai, kuri vykdo ES biudžetą. Mes tarybai patikėme 52 klausimus, tačiau kol kas atsakymo negavome ne vieno. Esu suplanavusi susitikimą, neformalų susitikimą su pirmininkaujančios Airijos ambasadoriumi. Tačiau mes siekiame oficialaus susitikimo. Mes siekiame, kad tarybos atstovai atvyktų ir dalyvautų mūsų komiteto diskusijose apie biudžeto įgyvendinimą. Darau žygius, kad tai įvyktų ir šiais principais aš rėmiausi rengdama šitą pasiūlymą. Supratau, kad jūs pirmininkė pagal savo pareigas turite tam tikrų įtakos galimybių ir dokumento tekste palikau du variantus, abi alternatyvas. Ir kol negavome atsakymų į klausimus, negaliu siūlyti patvirtinti biudžeto įgyvendinimą, nes tai būtų neatsakinga. O dabar pakalbėkime apie ekonomikų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 pagal kategorijas, kad nekiltų abejonių dėl darbuotojų kategorijų. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui audito rūmai metinėje ataskaitoje patikė rekomendaciją darbuotojų atlygio skaidrumo. Žinoma, ta pati rekomendacija galioja kiekviena institucijai. Turbūt kiekviena institucija savo metinėje ataskaitoje turėtų pateikti lentelę susijusią su uh, asmeninėmis lėšomis, be pavardžių. Lentelėje neturėtų būti darbuotojų pavardžių, tai tik jų kategorijos, lytis ir funkcijos. Apskritai mes sveikiname ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pastangas. E, tas komitetas stengiasi, kad kompensacijos būtų mokamos tik už realiai patirtas išlaidas ir šiame komitete iki šios kadencijos pabaigos bus e, taikoma pastovaus dydžio išmokų sistema, o vėliau bus pereita prie realiai patirtų išlaidų atlyginimo. E, tai padaryti ragina Europos parlamentas. Taigi, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir regionų komitetas teigia, kad Administracinis susitarimas abiem komitetam turėjo teigiamo poveikio, tai yra galimybė nemažai sutaupyti. Ir metinės sutaupytos lėšos yra 34,5 milijonai eurų. Lėšos buvo sutaupytos e, dalinantis e, tais tomis pačiomis e, E, salėmis ir įranga. Taigi pritariu šią iniciatyvą ir manau, kad ji galėtų būti veiksminga ir kitose institucijose. Tačiau norėčiau ir toliau paraginti abu komitetus glaudžiau bendradarbiauti ir kur tik įmanoma taupyti. Ir manau, kad tų komitetų administracinėme susitarime turėtų būti numatytos priemonės, kaip geriau valdyti administracinius išteklius, ypač vertėjus raštu. Taip pat e, sveikinu tai, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas naudojasi telekonferencijomis. E, laukiu šio darbo būdo įvertinimo. Taip pat laukiu informacijos apie sutaupytas lėšas. dėl ombudsmeno. Nors labai daug lėšų ir pastangų yra skiriama reklamai internete, televizijoje, į ombudsmeno instituciją kreipiasi labai mažai piliečių. Manau, kad apie tai turėtume pagalvoti. Toliau Europos duomenų apsaugos tarnyba buvo paskelbta konkursų dėl darbuotojo prieimimo į darbą, buvo imtasi tam tikrų naujų priemonių, yra parengtas naujas vidaus vadovas. Bet šioje institucijoje tebėra personalo trūkumų, o audito rūmai reikalauja, kad institucijos pateiktų visą informaciją ir faktus. Tik taip tą informaciją galima patikrinti. Tai jų kolegos pirmininkė. Nepaisant viso to, ką sakiau, vis dėlto siūlau patvirtinti kitų institucijų biudžeto įvykdymą, išskyrus tarybos biudžeto įvykdymą. Čia aš įvykdžiau savo pažadą ir parengiau du variantus. Viename siūlau e, patvirtinti biudžeto įvykdymą, kitame nepatvirtinti. Bet apskritai siūlau atidėti šį klausimą, jį dar reikia aptarti. Ir turiu pasakyti, kad taryba vis dar neatsakė į mūsų pateiktus 52 klausimus, taigi manau, mes turime teisę reikalauti, kad tos klausimus būtų atsakyta. Ir dar norėčiau perskaityti ir pono Černeckio pastabas susijusias su Europos išorės veiksmų tarnyba ir teisingumo teismų bei auditorumais. Ar leisite man? Taigi, perskaitysiu pastabas anglų kalbą. Europos išorės veiksmų tarnyba tarnyba 2011 metais. 2011 metai šiai tarnybai buvo pirmieji veiklos metai, reikėjo įveikti daug veiklos e, kliūčių, reikėjo atlikti viešuosius pirkimus, priimti į darbą darbuotojus. Pranešime kalbama apie tai, kad nebuvo laikomasi visų ES taisyklių, dėl to ne visai tinkamai buvo išmokėtos lėšos darbuotojams, taip pat kilo bejonių dėl laikinų darbuotojų. Taigi Europos išorės veiksmų tarnyba ne visur laikėsi finansinio reglamento nuostatų. Taip pat PVM buvo susigražintas ne pagal viešųjų pirkimų taisyklės. Manau, kad turi būti parengti pagrindiniai veiklos rodikliai, kuriais remiantis būtų galima stebėti, kaip bus vykdomas biudžetas kitais vėlesniais metais, nes daug lėšų yra perkelta į vėlesnius metus. Taip pat manau, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turi būti geriau ir labiau subalansuotai atstovaujama, nes e, darbuotojų iš naujų valstybių narių skaičius yra daug mažesnis nei darbuotojų iš 15 senų valstybių narių skaičius. Rekomenduoju vis dėlto patvirtinti biudžeto įvykdymą. Kalbant apie ES teisingumo teismą, norėčiau uh, akcentuoti, kad pradėjus veikti e-kūryje programai, ji pradėjo veikti 2011 m. lapkričio mėnesį ir ji prisidėjo prie popieriaus naudojimo mažinimo, taigi nuo 2011 metų iki 2012 popieriaus sąnaudos sumažėjo 25 procentais Ir tai buvo sutaupyta 150 tūkstančių eurų. Tačiau 2010 metais labai padaugėjo neišspręstų bylų skaičius bendrajame teisme, ta pati tendencija tęsiasi ir 2011 metais. Taigi reikia stiprinti Teisingumo teismo personalą. Šiam Me teisme turi būti steigiamos naujos darbo vietos, tačiau šis klausimas dar svarstomas e, taryboje ir jo mm, sprendimas galėtų prisidėti prie teismo darbo gerinimo. Manome, kad 2012 metų metinėje ataskaitoje yra išsamei pristatyti visi pokyčiai, kurie turėjo teigiamo poveikio teismo veiklai. Mano rekomendacija yra patvirtinti teismo biudžeto įvykdymą. Ir galiausiai dėl Europos audito rūmų. Nepriklausomas išorės auditorius PricewaterhouseCoopers pateikė nuomonę, kad pateiktos finansinės ataskaitos pateikia tiksliai ir teisingą e, auditorumų padėtį. Yra nustatyti tam tikri terminai, iki kurių rūmai turi pateikti specialias ataskaitas. Apie tos terminus reikia e, priminti rūmams. Lyčių pusiausvyrą tarp direktorių, tarp skyrių vadovų nėra užtikrinama. Manau, kad reikėtų taip pat pateikti ir informaciją apie darbuotojus pagal tautybės. Inf 2012 metais mes gavome ataskaitą, kurioje buvo apšvelgtos pagrindinės išvados padarytos auditorių per ekspost pat tikrinimą. Mano rekomendacija yra patvirtinti Europos audito rūmų biudžeto įvykdymą. Ačiū Jums uždėmesi. Toliau kalbėsiu čekų kalba. Noriu padėkoti Jums uždėmesi. Žinau, kad visi šie klausimai yra gana sudėtingi. Taigi dar kartą ačiū Jums už galimybę pristatyti ir savo pranešimą ir taip pat perskaityti kolegos Černiecki parengtas pastabas. Dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, sureaguoti jūsų pastabas. Tikiuosi, kad e, bus atsižvelgta į mūsų pasiūlymus ir dar kartą dėkoju už galimybę pakeisti tų pranešimų pristatymo tvarką. Ačiū. Ja, vielen Dank. Frau Českova. Äh, Sie haben jetzt äh, auch den Kollegen. Dėkoju ponai Češkovai. Pristatėte mums ir pono Černeckio pastabas. Tas taip pat buvo ir praėjusi kartą ir man kyla klausimas, ar šešėliniai pranešėjai turėjo galimybės pabendrauti su uh, ponu Černeckiu. Aš manau, kad visada labai naudinga šešėliniams pranešėjams palaikyti ryšį su pranešėju, o dabar jau yra antras kartas, kai pranešėjas negali dalyvauti komiteto posėdėje. Tiesiog norėjau paminėti šį faktą. Manau, kad mes turime dirbti kolegiškai ir ieškoti praktinių sprendimų. Žinoma, dabar nelabai ką galime padaryti, tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Matau, kad yra norinčių pasisakyti kolegų. O jūs atkreipite mūsų dėmesį į tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Šis klausimas mums kėlė problemų pernai ir anksčiau. Pernai parlamentas nes, nepatvirtino tarybos biudžeto įvykdymo ir aš, būdamas šio komiteto pirmininku palaikau ryšius su pirmininkaujančiomis valstybėmis ir reiškiu mūsų susirūpinimą. Taigi paprašiau tarybos generalinio sekretoriato dar kartą atkreipti dėmesį, kad mes nepritarėme tarybos požiūrių ir negalime patvirtinti tarybos veiksmų. Ir žinoma, čia tada kyla klausimas, ką mes galime padaryti tokioje situacijoje. Prieš mums apie tai kalbant, norėčiau paklausti, galbūt šioje salėje yra pirmininkaujančios Airijos atstovų, galbūt jie norėtų pasisakyti. Labai mielai suteikčiau jiems žodį. Jūs žinote, kad parlamentas yra atviras ir norėčiau dabar labai aiškiai pasakyti, kad turite galimybę pasisakyti, jeigu norite. Galite bet kuriuo metu pareikšti savo nuomonę. Gal ponė Českova dar norėtų grįžti prie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimų. Ačiū. Ačiū, kad suteikite man dar vieną galimybę komentuoti šį klausimą. Žinoma, mes kreipėmės į pirmininkaujančią Airiją, susisiekėme su jos atstovais ir pakvietėme į mūsų komiteto posėdį. Mes Airiją informavome, kad kalbėsime apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir sakėme, kad būtų labai gerai, labai naudinga išgirsti atsakymus į pateiktus klausimus. mes esame organizavę klausimus šią temą. Ir tačiau gali atsitikti taip, kad vienas teisininkas pasakys, kad parlamento biudžeto kontrolės komitetas neturi teisės imtis kokiu nors veiksmu, kitas teisininkas pasakys, kad turi teisę. Bet aš asmeniškai manau, kad mes tikrai turime teisę gauti atsakymus, oficialius atsakymus į mūsų klausimus. Jų kol kas dar neturime. Ir norėčiau dar kartą priminti, kad rytoj vyks e, tas susitikimas. Iš tikrųjų, pirmininkaujantį Airiją pakvietė mane jame dalyvauti. Tai bus neformalus susitikimas. ir aš nekantrai laukiu jo rezultatų. Taigi, reikia laukti to sustikimo rezultatų, o komiteto pozicija yra tokia pati, kokia buvo ankstesniais metais. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Frau Berichterstatterin. Äh, ich gehe davon aus, dass der Ausschuss nach Abstimmung äh, mit Ihnen. Ačiū pranešėjai. Aš įsivaizduoju, kad komitetas turbūt jums pritars. Aš aišku nenoriu užkirsti kelio diskusijai. Yra keli norintys pasisakyti. Pirmiausia, Sundekart. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir palaikyti pranešėją. Kalbant apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kadangi mes dar negavome atsakymų iš tarybos į mūsų klausimus, negalime patvirtinti jų biudžeto. Aš norėčiau, žinoma, palinkėti pranešėjai kuo didžiausios sėkmės rytoj vyksiančiame neformaliame susitikime. Žinoma, tokiuose susitikimuose nieko nenusprendžiama dažnai. Galbūt pranešėja gaus tokios informacijos, kurios negalės pateikti oficialiai. Dabar dėl biudžeto nepatvirtinimo, apie ką kalbėjo pranešėjas. Taip kaip praeitais metais mes turėtume ne tik pasižymėti klausimus, bet įrašyti į pasiūlymą ir klausimus, kurie ankstesniais metais buvo pareikšti. Tai principiniai klausimai, reikia juos e, pakartoti. Taryba neturėtų E, išsisukti neatsakius į tos klausimus. Galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji išbraukė nuorodą į tą vadinamą džentelmenišką susitarimą šiame pasiūlyme. Pradinėje versijoje tas džentelmeniškas susitarimas buvo paminėtas, tačiau toks susitarimas neegzistuoja, jo niekada nebuvo Ir 2009 ir 2010 metais vyko diskusijos su taryba, mes jų prašėme pateikti kažkokių dokumentinių patvirtinimų, e, kad toks džentelmeniškas sustarimas egzistuoja ir jie sugebėjo pateikti tik tai vieną dokumentą, vieną puslapį, kur vienašališkai taryba išdėstė kažkokius įsipareigojimus parlamentui. Taigi, sakyčiau, puiku, kad mūsų rezoliucijoje nepaminėtas tas džentelmenų sustarimas, taip kaip ir praeitais metais nebuvo minėtas, nes jo tikrovėje iš tikrųjų nė, nėra. Ačiū uždėmesi. Much, uh, like... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą pastebėjimų dėl įvairių institucijų. Pirmiausia, Europos duomenų apsaugos institucija. Aš pritariu pranešėjo pasiūlymui dėl ombudsmeno. Norėčiau pabrėžti rekomendaciją, kuri yra pranešimo projekte. Ir taip pat norėčiau akcentuoti ilgus tyrimus. Problema yra ta, kad tyrimai užtrunka vis ilgiau ir rezultatų sulaukėme kur kas vėliau. Aš nežinau, ar tai yra susiję su biudžetu, bet mums reikia aiškesnio paaiškinimo, ypač atsižvelgiant į kitus metus. Taigi mums reikia aiškiai tokią rekomendaciją išdėstyti. Dėl regionų komiteto ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nieko ypatingo nėra negalėčiau pasakyti dėl audito rūmų. Aš džiaugiuosi, kad mes turime informacijos apie išorės audito institucijos atliktą auditą ir audito rūmai ketina įgyvendinti PricewaterhouseCoopers pateiktas rekomendacijas. Kitas klausimas, kurį mes pradėjome svarstyti neseniai yra susijęs su specialiosiomis ataskaitomis, koks yra tokių ataskaitų vaidmuo ir tikslas. Ir tai yra susijęs su diskusijomis ir apie biudžetą taip pat. Taigi mes turime pasiūlymus ir turime tęsti E, šią diskusiją ir galbūt peržiūrėti ir parlamento procedūrą šią linkmę. Dėl teisingumo teismo. Aš norėčiau padėkoti už atsakymus gautus raštu. Klausimai buvo pateikti praėjusios diskusijos metu. Didžioji dalis atsakymų yra patenkinama, ypač tos tie atsakymai, kurie yra susijęs su informacinėmis technologijomis, taip pat ir dėl veiklos rodiklių. Trečiasis klausimas dar turėtų būti svarstomas. Ten buvo kalbama apie teisininkų lingvistų darbą Luksemburgą ir apie darbą per atstumą. Atsakymas, kurį pateikė teisingumo teismas yra logiškas, tačiau teisingumo teismas teigia, kad lingvistai, teisininkai turėtų dirbti Luksemburgė arba netoli Luksemburgo, nes kitų atvejų vertimus atlikti yra sudėtinga. Aš manau, kad mums reikėtų toliau pasvarstyti šį pateiktą atsakymą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Išklausiau pono Černiecki pastabas, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Žinoma, mes konkrečius pasiūlymus pateiksime artimiausiamis dienomis, bet turime labai aiškiai pasakyti, kad yra daug netitikties atvejų, juos nebuvo daug tokių atvejų Ir kaip sakė pranešėja, tai yra pirmieji veiklos metai, kuomet yra taikomas šios institucijos biudžetas. Čia taip pat yra kalbama apie lėšų panaudojimą, kuris nėra patenkinamas. Taip pat padidėjo delegacijoms skiriamos lėšos. Šis klausimas turi būti svarstamas ir toliau. Taip pat yra čia kalbama apie kategorijas. Kai kurie kolegos apie tai yra užsiminę anksčiau. Aš manau, kad reikėtų šį klausimą aptarti, tačiau iš esmės nemanau, kad kažkaip yra pažeidžiamos taisyklės dėl paaukštinimo pareigose ar kategorijų. Taip pat yra kalbama dokumente apie mokymo poreikį, mokymus personalui dirbantiems šioje organizacijoje. Aš manau, kad paklausus darbuotojų visi pasakytų turbūt, kad jiems tokių mokymų reikia. Problema būtų tokia atveju, jeigu visi sakytų, kad mokymų nereikia. Taigi e, šita nuomonė, kad darbuotojams atrodo, kad jiems reikia tolesnių nuo, mokymų, yra visiškai normali. Toliau dėl delegacijų. Delegacijose delegacijos vadovas yra atsakingas už įvairių tarnybų darbą. Ir visiškai normalu, kad delegacijų vadovų kategorijos kartais skiriasi. Aš pritarčiau pranešėjus nuomonėj dėl regioninio balanso, ypač atkreipiant dėmesį į naujesnės valstybės narės, tačiau negalime pamiršti to, kai buvo sukurta ši tarnyba. Ja iš esmės sudarė darbuotojai šiuo metu anksčiau dirbę ES institucijose ir vėliau darbuotojų daugiau atsirado iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, tačiau kol kas jis nėra pasiekęs trečdalio. Bet mes matome, kokios yra tendencijos ir turime jas skatinti. Ir galiausiai dėl tarybos biudžeto mes jau nekartą esame svarstę. Taryba turi pateikti reikalaujamą informaciją ir iš tiesų negali būti taip, kad mums nėra teikiama informacija. Pone pirmininkė, galbūt šį klausimą būtų galima gražinti kažkokiai institucijai, pavyzdžiui, audito rūmams arba kažkokiai kitai institucijai, kuri galėtų nustatyti, koks yra parlamento vaidmuo tvirtinant biudžeto įvykdymą. Nes mes užduodame klausimus tarybai, o taryba niekuomet nepasivargina juos pateikti atsakymu. Taigi aš pritarčiau pranešėjo nuomonį atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir taip pat e, norėčiau, kad e, mes šį klausimą išspręstume. Gal jeigu neįmanoma jo išspręsti dvi šalių būdų, tai gal reikia ieškoti kažkokio arbitro, pavyzdžiui, teisingumo teismo pagalbos. Ačiū. Ja, vielen Dank. Als nächstes Jean-Pierre Audi. Dėkoju dabar Jean-Pierre Rody. Je voudrais féliciter. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus tokį sudėtingą darbą, tiek daug parengus pranešimų, kurie yra sudėtingi, kalbant apie Europos vadovų tarybą ir apie tarybą. mes norime atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tačiau Europos vadovų tarybos biudžetą mes ketiname patvirtinti. Taigi, kokiu pagrindu mes atsisakome suteikti biudžeto patvirtinimą tarybai, o tvirtiname Europos vadovų tarybos biudžetą? 51 klausimas. Ar dėl to, kad Europos vadovų taryba atsakė 51 klausimą, o taryba neatsakė į jį. Aš tiesiog norėčiau žinoti, kodėl taip atsitiko. Aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad taryba, tarybos veiklą prižiūri Europos audito rūmai. Aš norėčiau sužinoti, ką mano Europos audito rūmai apie tarybos biudžetą ir Europos vadovų tarybos biudžetą. Nes tokie auditai yra atliekami ir yra kalbama apie susitarimus dėl valymo paslaugų ir kitų pirkimų. Mes ketiname patvirtinti Europos vadovų tarybos biudžetą, bet e, tarybos biudžeto nepatvirtinsime. Tokia diskusija tęsiasi jau ne vienerius metus. Tai jeigu mes atidėsime biudžeto patvirtinimą, kokias sankcijas mes pritaikysime, kokias priemonės mes turime. Mes, aš manau, turėtume pasikeisti nuomonėmis ir aptarti tai, kokį poveikį tokią susidariusią situaciją padarys. Taigi aš noriu paklausti pranešėjos, kodėl mes tvirtiname Europos vadovų tarybos biudžetą, o tarybos biudžetas nebus patvirtinamas. Ar dėl 51 klausimo? Ar aš kažko nesupratau? Kur nehány perces távol létében. Dėkoju ponui Odį už išsakytas pastabas. Aš dabar perimu pirmininkaujančio vaidmenį ponas Gajer, prašom. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą pastebėjimų. Aš pritariu pranešėjos pasiūlymams Ivano Kalfo, jau pateikė mūsų frakcijos nuomonę, bet aš norėčiau uh, atkreipti dėmesį į keletą punktų, kurie nusipelno išsamesnės diskusijos. Jau vyko klausimai šiais klausimais ir aš noriu kalbėti apie tai, kad du ekspertai, kurie buvo pakviesti, negalėjo sutarti dėl sutarčių nuostatų susijusių su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Bet jie sakė, kad parlamentas turi teisę gauti tą informaciją, tuos dokumentus, kurie yra būtini tvirtinant biudžeto įvykdymą. Jau praeitie, kalbant apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, mes svarstydavome, kiek potencialo turi šis ginklas arba ši priemonė. Aš išklausiau pono Odį nuomonę, bet aš turėjau kitokį požiūrį savo frakcijoje dėl šio konkretaus klausimo. Aš manau, kad aš pritariu visiems kolegoms. Taryba turi pademonstruoti tą skaidrumą, kurio mes iš tarybos tikimės. Mums turi būti sudaryta galimybė pamatyti tuos dokumentus, kurie yra reikalingi biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Ir aš manau, kad mes pasitelkdami Teisingumo teismą turėtume paspausti tarybą. Žinoma, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai gali sukelti ir papildomų problemų. Bet dokumentai mums yra būtini ir galbūt pirmininkančios Airijos atstovas į tai sureaguos ir perduos šią informaciją savo institucijoms. E, mes kalbame apie biudžetą, apie didesnį skaidrumą, apie biudžeto vykdymą. Ir mes galime paduoti tarybą į teismą, klausdami teismo, ar mes turime teisę sulaukti reikiamų dokumentų ar ne. Toliau kitas mano pastebėjimas yra susijęs su teisingumo teismu. Man kyla čia sunkumų. Europos teisingumo teismas yra paskelbtas institucija, atsakinga už teisminių ginčių sprendimą, įskaitant ir tuos ginčius, kurie yra susijęs su atlyginimais. Aš manau, kad reikėtų įtraukti pakeitimą susijusi su auditorumais. Žiniasklaidoje mes matome, kad audito rūmai kelia klausimus susijusius su Bulgarijos nariu. su tam tikrais priekabiavimo atvejais tame biure Aš nemanau, kad institucijų administratoriai turėtų taikstytis su tokio pobūdžio veikla. Aš nežinau, ar tai yra susiję su biudžeto vykdymo patvirtinimu, žinoma, turinio prasme ne, bet e, kalba eina apie tai, ar teisme yra apie tai kalbama, ar bus numatyta galimybė teikti skundus, ar bus galimybė pareigūnams kreiptis į teismą konfidencialiai ir ar nebus vėliau kažkokių neigiamų pasiekmių tokių pareigūnų karjerai. Aš manau, kad tai yra svarbu ir aš norėčiau sužinoti pranešėjos nuomonę šio klausimo. Dėkuoju ponui Gaja, dabar ponas Skilakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už jos įdėtas pastangas. Dėl tarybos nebeturiu ką pridurti. Sutinku su kolegomis kalbėjusiais anksčiau. Mes negalime patvirtinti tarybos biudžeto. Bent jau dabar turime palaukti. Dėl išorės veiksmų tarnybos mes jau išsamei šį klausimą ir anksčiau esame svarstę. Tiesiog norėčiau pridurti, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje yra vidaus tarnyba, kuri rengia ataskaitas. Ir tos ataskaitos yra svarbios audito rūmams. Žinoma, institucija neseniai pradėjo savo veiklą ir mes turime svarsyti apie tai, kiek tokių ataskaitų mes galime gauti. Dėl teisingumo teismo. Aš noriu pasakyti, kad pranešėja kalba apie tai, kad daugėja neišspręstų bylų skaičius. Bent jau praėjusiais metais situacija buvo tokia. Ir tai yra e, svarbus e, klausimas. E, tai reiškia, kad kuo daugiau tokių bylų neišspręstų, tuo mažiau tikrumo kalbant apie Europos teisės taikymą. Ir tai turi poveikio taip pat ir ekonominį situaciją, nes daug kas priklauso nuo, teis, nuo teismo ir nuo teismo darbo. Taigi būtina kažką daryti arba bent jau išsamiau aptarti šį klausimą. Europos audito rūmai. Turiu pasakyti, kad e, išorės ekspertai reiškia vis daugiau nepasitenkinimo tie ekspertai, kurie peržiūri Europos audito rūmų darbą. Taigi aš norėčiau gauti daugiau detalių iš pranešėjos, kodėl auga tas e, išorės auditorių nepasitenkinimas. Nes tai vėlgi yra klausimas, kurį turėtume svarstyti. Toliau ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas manau, kad turėtume nuodugniau svarstyti vieną konkretų klausimą. Būtent būtent personalo komitete klausimą. Taigi mes turėtume detaliau panagrinėti šį klausimą ir galiausiai Europos ombudsmeno instituciją. Aš sutinku su kolega. Dėl to, kad reikia tiek daug laiko tyrimams atlikti, kokios yra problemos. Ar jos kyla valstybėse narėse, ar tai yra biudžeto problema, ar apskritai problema yra susijusi su ombudsmeno institucijos darbu. Turime išsameu e, šį klausimą pasvarstyti, bet iš esmės aš pritariu pranešėjos pateiktoms rekomendacijoms. Ačiū. Dėkuoju.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 tiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir tiems, kurie negalėjo atvykti taip pat. Noriu grįžti prie pono Rūbi minties diskusijos pradžioje. Ši tema labai sudėtinga, todėl mūsų komentarai turėtų būti kuo tikslesni. Aš tų dalykų, kuriems pritariu, čia neminėsiu. Aš noriu pateikti tam tikrų pakeitimų, bet jie nėra labai esminiai, todėl trūkstant laiko aš nesileisiu dabar jų aptarnėti. Nenoriu ir kartoti to, ką kolegos ką tik sakė. Dabar aš pateiksiu tik tai keturias pastabas. Pradėsiu nuo tarybos biudžeto patvirtinimo. Manau, kad tarybos elgesys tikrai nerimtas. Reikia tai griežtai pasakyti, bet tai tipiška. Taryba jau kurį laiką, jau kurį laiką taip elgesi. Aš parlamente dar neilgai, tik tai ketverius metus dirbu. Bet vis tiek man kyla klausimų. Ar tarybos elgesys apskritai yra e, teisėtas, legalus ponas Van Rompoj yra tarybos vadovas, bet net ir prieš įsteigiant jo pareigybę taryba nesielgė korektiškai Kas pusmetį tarybai pirmininkauja vis kita valstybė, bet bendra tarybos kaip institucijos pozicija vis tiek nesikeičia, nors pirmininkaujančios valstybės keičiasi. Tarybos atstovai kartais teigia, kad jie norėtų keisti savo poziciją, bet niekada tie pokyčiai nevyksta. ir matome, kaip tai atsispindi Europos rinkėjų nuotaikose. Rinkėjai pyksta, o taryba laikosi biurokratinės pozicijos, išreiškia tą biurokratinę poziciją per pirmininkančią valstybę. Štai susidurėme su biurokratinę nuostata, mūsų nuomonė, tai netinkamas elgesys. Be jokios abejonės tie tarybos biurokratai labai įgūdę, bet juk mes esame Europos piliečių, žmonių atstovai ir štai su mumis taip žaidžia. Vaikai turbūt greičiau žaidimo aikštelėje išsiaiškintų, negu mes su taryba. Vaizdingai tariant, jau norėčiau iš darželio pereiti bent į pirmąją klasę santykiuose su taryba dėl biudžeto patvirtimo. Dabar išorės veiksmų tarnyba ir pastatų klausimas - tai rimčiausios problemos mums būtini pasiūlymai dėl to, kaip situacija galėtų keistis. Pone Ashton ir jos tarnyba jau yra pareiškę, kad mūsų komiteto nariai galės susipažinti su sutartimis dėl pastatų, tačiau pažadas kol kas neįvykdytas Būtų malonu, jeigu pažadas būtų įvykdytas bent jau iki to termino, kai galime pateikti pakeitimus. Būtų gerai pamatyti nuomos sutartis, kad suformuluotume e, savo poziciją. Toliau, visiškai nepriimtina, kad išorės veiksmų tarnyba pati atlieka savo viduje e, patikrinimus formuluoja nekilnojamo turto politiką ir pareiškia, kad mes, Europos parlamentas, neturime teisės susipažinti su tais dokumentais. Tai pasipiktinimą keliantis elgesys. Kalbant apie pastatus, nekilnojamai turtą, manau, mes turėtume susipažinti su tais dokumentais, tai padėtų mums, parlamentarams, parengti savo poziciją. Tiesiog privalu, kad tie dokumentai būtų mums pateikti. Ir dabar paskutinė mano pastaba. Pranešime darbo užmokestinis lyginamas su jungtinių tautų darbo užmokesčių. Netinkamas palyginimas, manyčiau. Netinkamas laikas vesti tokias paralelės. O dėl audito rūmų ataskaitos, tai, e, kurią mes gavome, tai iš jos aiškėja, kad e, egzistuoja didelis disbalansas darbuotojų, kurie dirba auditorumuose. Skilakakis, kolega Skilakakis tai minėjo apie teisingumo teismą, kai kalbėjo, kad yra disbalansas pagal tautybės. teisingumo teismui reikia dirbti veiksmingai, jeigu tam reikia daugiau darbuotojų, jeigu tam reikia daugiau lėšų, tai viskas tvarkoj, tie pinigai bus panaudoti geram reikalui. Nemanykime, kad šiek tiek sutaupę mes kažką išlošime, neturėtume stabdyti teisingumo teismo darbo. Ačiū kolegai. Toliau. Gressler. Ačiū. Aš noriu aptarti audito rūmų tą priekabiavimo atvejį. Manyčiau, ta byla turėtų pasiekti teisingumo teismą. Ši byla turėtų dominti mus visus. O toliau aptarsiu tarybos reikalus. Ponas Odin nuolat tais klausimais domisi EPP frakcija. Mes negalime patvirtinti biudžeto įgyven, tarybos biudžeto įgyvenimo ir gerai, kad siūlote susijęti tą klausimą su diskusijomis dėl biudžeto. Turėtume kreiptis į vadovų tarybą ir paraginti atkreipti dėmesį į tą klausimą. O dėl išorės veiksmų tarnybos aš nusivylusi. Pirmą kartą dėl šios tarnybos teikiamas biudžeto patvirtinimas ir tvarkingiau reikėtų formuluoti rezoliucijoje atskirti punktus, kur kalbama apie lėšų srautus, kur kalbama apie darbuotojus. Galbūt kitas galima būtų rezoliucijoje tai aiškiau išdėstyti. O dėl biudžeto reglamento ir vidinės peržiūros e, Europos išorės veiksmų tarnyboje. Viena iš priežasčių, kodėl ta tarnyba buvo būtų atskirta nuo komisijos, tai kad tai tarnybai būtų taikoma ir mūsų priežiūra Europos Sąjungos ambasadorius ir jo delegacija gauna tam tikrų lėšų Anksčiau tokių atstovybių buvo 120. E, kaip mes galėtume padaryti tą darbą veiksmingesnį? Arba mes turime tas atstovybės turėtume uždaryti arba tinkamai organizuoti jų darbą. Šiuo metu aš ginčyčiau teiginį, kad tos atstovybės tinkamai atlieka savo darbą. O dėl komisijos lėšų valdymo komisija turėtų valdyti EIVT administracinį biudžetą. Bet e, galbūt tai nebūtų tinkamas kelias. E, išorės veiksmų tarnyba vis dėlto turėtų būti atskaitinga mums. Kaip mes galėtume prižiūrėti tarnybą, prižiūrėti tą tarnybą, jeigu už lėšas bus atsakinga komisija. Tai yra 50 metų praktikos kardinalus pokytis ir man nerima kelia tai, kaip šitas klausimas sprendžiamas. Manau, kad sprendžiamas netinkami, nesižvelgiant į tam, tik, tam tikrus biudžeto niansus. Ir norėčiau perspėti, kad tai vyksta. Kolegos kalbėjo taip pat apie mokymus. Pirmą kartą pateikė ataskaitas visos 136 delegacijos atstovybės ir daugiau kaip 50 ambasadorių teigia, kad jų darbuotojai nėra kvalifikuoti nustatytoms funkcijoms atlikti. Vadinasi, reikia mokymų, tai labai rimtas signalas. tai indikacija, kaip ta tarnyba atlieka savo darbą, ar jinai sugeba atlikti savo darbą, ar ji turi reikiamų išteklių. Taigi, ataskaitoje turi likti šitą pastabą. Pirmą kartą gavome ambasadorių pranešimus. Reikėtų įsigilinti tuos pranešimus gailą, kad jie parengti PDF formatu, sunku į tą formatą kažką įrašyti, bet turime įsigilinti. Teisingai pas, pastebėta, kad darbuotojų iš valstybių narių trūksta. Ir mm, darbo tvarkos taisyklės nu, nustato tam tikras sąlygas, kad nevyksta konkurencija dėl darbo vietos. Dažnai iš anksto žinoma, kas užims tam tikrą postą, viskas vyksta neformaliai, O turėtų būti atvirkščiai, juk darbo, prieimimo į darbą taisyklės, jos grindžiamos konkurencijos principų. Aš noriu pasisakyti už prieimimo į darbą taisyklės, nes tai ES tam tikri principai, vienodos sąlygos, vienodos galimybės. Trisdešimt 9 procentai AD kategorijos procentai po, postų tai darbuotojai iš valstybių narių pirmininkų sueigoje buvo daug ir iškilmingai kalbėta apie tai, kokia svarbi yra išorės veiksmų tarnyba, europinė tarnyba, bet tai tik tai gražų žodžiai. O ar mes sugebėsime iš tikrųjų priversti tą tarnybą veikti veiksmingai? Aš pasisakyčiau už tai. Aš pritariu kolegai Deutsch, kad mes privalome pateikti pakeitimų, kaip pagerinti šitą tekstą. Ačiū poniai Gressler. Thank you, Chair. Um, I would like to focus... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie Europos išorės veiksmų tarnybą ir Europos tarybą. Visų pirma, dėl Europos išorės veiksmų tarnyba buvo pasakyta nemažai pastabų, kurioms aš pritariu, tačiau man didžiausia susirūpinima kelia tai, kad e, aptiktų klaidų, netitikimų skaičius yra laikomas nedideliu ir yra rekomenduojama patvirtinti e, Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymą. Tačiau ši institucija yra nauja institucija ir tai reiškia, kad mes turėtume griežčiau reikalauti, kad būtų taikoma veiksminga kontrolė ir kad būtų išvengta visų tų problemų, kurių buvo kilę, metams bėgant buvo kilę su kitomis institucijomis. Taigi jaučiuosi nepatogiai. Pradeda veikti nauja institucija ir kyla problemų dėl viešųjų pirkimų, dėl darbuotojų prieimimo į darbą, kyla problemų dėl uh, darbo užmokesčio darbuotojams. O darbuotojų skaičius dar yra per mažas. Problemos yra didelės ir man tikrai susirūpinimą kelia tai, kad yra perkeliami, perkeliama daug asignavimų. Tai reiškia, kad nebuvo tinkamai sudarytas Europos ir išorės veiksmų tarnybos biudžetas. Ir manau, kad, ši, kad mes netiek daug dėmesio turėtume skirti proceso pažeidimams, bet turime apskritai kalbėti apie institucijos veiklos veiksmingumą. Ir čia turėtume sutelkti dėmesį į Europos išorės veiksmų tarnybą, nes jos veiksmų poveikis ES biudžetui didėja. Taigi aš asmeniškai nebūčiau pasiruošusi patvirtinti Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymo. Aš paprašyčiau baronienės Ešton pateikti atitinkamą planą, kuriame būtų parodyta, kaip ji ketina tvarkyti šią organizaciją artimiausiais metais ir kaip ji ketina užtikrinti, kad tie trūkumai, kuriuos matėme pirmaisiais metais, nepasikartotų. Dėl ES tarybos Mes jau ilgai kalbame apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai darome visą mano buvimo šiame parlamente laiką arba dar ilgiau. Aš manau, kad turime rasti praktinį sprendimą. Visų pirma, audito rūmų ataskaitoje nemačiau tiek kritikos tarybai, kiek kitoms institucijoms. Taigi mes turėtume atsargiai vertinti teisingumą. Kodėl yra taip smarkiai kritikuojama taryba? Ar dėl to, kad ji neatsakė į tuos 52 klausimus? Aš manau, kad mes turime būti atsargus. Aš mačiau trūkumų ir kitose institucijose. Tie trūkumai yra mažesni nei taryboje. Dėl abipusiškumo. Manau, kad vertėtų padiskutuoti su taryba ir vertėtų pagalvoti, ar neverta Europos parlamentui atversti savo knygų ir taip gauti geresnį atsakymą iš tarybos. Nes taryba teigia, kad parlamentas nėra pasiruošęs parodyti savo ataskaitų tarybai. O kodėl mes turėtume tai daryti, man kyla toks klausimas. Ir trečias dalykas - praktiniai aspektai. Iki šiol mes jau esame nepatvirtinę tarybos biudžeto įvykdymo, bet nieko dėl to nebuvo padaryta. Ko galime tikėtis ateityje? Mes galime atidėti tą biudžeto įvykdymo patvirtinimą dviejus ar trejus metus, bet tarybai tai nerūpi. E, taryba ką tik patvirtino daugiametį finansinę programą, sumažino biudžetą artimiausius septyneriams metams, taigi jiems niekas nerūpi. Galbūt vertėtų mm, sustabdyti finansavimą tarybos administracijai, kol ji mums nepateiks visos informacijos. Kodėlgi mes neprimame sprendimo stabdyti e, tarybos veiklos išlaidų finansavimo Kodėl mes negalvojame apie tokį sprendimą? Ačiū. Ačiū, poniai Andrės. Dabar Žanpie Odi. Bet dar norėčiau pasakyti, kad turbūt šiandien mums nepavyks baigti diskusijų šiuo sudėtingu klausimu. Praėjusiais metais mes šiame komitete labai aiškiai pasakėme, kad e, pasisakome už skaidrumą, o kalbant apie mūsų biudžeto procedūras, mes jau dirbame skaidriau, nes mes keliame klausimus ir į juos atsakome. Bet žinoma, šį dalyką galima vertinti įvairiais požiūriais. Pone Češkova kalbėjo apie teisės aspektus. Parlamentas surengė seminarą šią temą, buvo gilinamas į įvairius teisės aspektus ir buvo reiškiamos skirtingos nuomonės dėl parlamento teisės patvirtinti tarybos biudžeto įvykdymą. Tačiau visi teisės specialistai sutarė dėl vieno dalyko. Parlamentas turi teisę gauti atsakymus į savo klausimus. Taigi, jeigu mums nepavyksta susitarti dėl kažkokio sprendimo, sudėrėto sprendimo, tai galbūt galiausiai teks kreiptis į Teisingumo teismą, kaip siūlė ponas Kalfin. Taigi laikas mus spaudžia, dabar suteiksiu žodį Jean-Pierre Odi, o po to pranešėjui. Jean-Pierre. Norėčiau pateikti pasiūlymą Mes galime kreiptis į Teisingumo teismą. Aš už tai pasisakyčiau, kad jis išaiškintų, kaip turi būti taikomi teisės aktai. Tačiau parlamentas turi teisę tikrinti vykdomosios valdžios instituciją. Mes girdėjome, ką yra pasakęs mūsų atstovas, galbūt būtų galima pasikviesti poną Van Rompoj, kad jis E, pakalbėtų apie biudžeto įvykdymą, galbūt galėtume pasikviesti pirmininkaujančios Airijos atstovus, taip pat galėtume pasikviesti poną Orban, nes ir jo e, šalis anksčiau pirmininkavo. Ir taip galėtume atlikti savo funkciją, tai yra patvir, patikrinti vykdomosios valdžios institucijos darbą. Noriu Jūs informuoti, kad kaip e, šio komiteto pirmininkas aš bandau palaikyti ryšį su ponu Van Rompoj ir palaikau ryšį su juo. Mes išsamei aptarėme daugiametės finansavimo programos klausimą ir jis akcentavo, kad yra Europos vadovų tarybos pirmininkas ir jis nėra atsakingas už tarybos biudžeto įvykdymą. Tai už tai atsakinga ES pirmininkaujanti valstybė, tai yra Airija šiuo metu. Taigi mes galėtume, mes turėtume aptarti šį klausimą su kažkuo kitu. Žinoma, galime kelti šį klausimą, taip pat aptariau jį su ministru Heis ir sakiau, kad tai yra galimas neš, nesutarimų objektas. Ir iš tikrųjų nei dabartin, ne dabartinis pranešėjas, nei ankstesni pranešėjai neturėtų kelti šio klausimo taryboje. Čia yra kilęs tarp institucinis konfliktas, yra reiškiamos skirtingos juridinės pozicijos ir institucijos turi išsiaiškinti kai kurios aspektus. Taigi manau, kad savo rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo mes turėtume pabandyti dar kartą išdėstyti savo poziciją. Mes bandėme išsiaiškinti, kokia yra teisinė juridinė padėtis. Ir manau, kad turėtume tai toliau aiškintis ir ieškoti tam tikro sprendimo dėrybų būdu ir tik tada kreiptis į teismą, bet žinoma, galutinį žodį tars pranešėjas ir mes dar turėsime galimybių aptarti ir pateiktus pakeitimus. Dabar ponia Češkova. Ačiū pirmininkė. Jūs iš esmės jau išdėstėte mano nuomonę, galbūt tai padarėte kitais žodžiais, bet galiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad dauguma, o gal net ir visi kolegos pareiškė man paramą ir sakė, kad, kad ir kokie būtų šio klausimo teisiniai aspektai, mes juos galėtume aptarti per specialius klausimus. Jų metu galėtume aptarti, kaip būtų galima tvirtinti Europos vadovų tarybos ir tarybos biudžeto įvykdymą. Galėtume aptarti, kokius klausimus galime teikti. Aš manau, kad akivaizdu, jog mūsų komitetas turi teisę teikti klausimus ir gauti juos atsakymus. Nes priešingų atveju Nes lygiai taip pat kaip ir institucijos, kurios naudojasi ES lėšomis, ir visuomenė turi turėti šią informaciją. Taigi pasisakome už didesnį skaidrumą. Buvo iškeltas vienas klausimas, kurį pateikė berots ponas Odi. Kodėl kalbame apie tarybą, o ne vadovų tarybą? Iš pradžių manęs buvo paprašyta parengti du pranešimus. Vienas būtų buvęs susijęs su Europos vadovų tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimu, kitas tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Tačiau Bet atsižvelgia į tai, ką sakė teisės tarnyba, mes nusprendėme, kad dėl 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakanka vieno pranešimo, nes visi rezultatai yra atspindėti viename finansinėme skyriuje. Taigi remdamasi šiomis rekomendacijomis aš parengiau tik vieną pranešimą, o ne du, kaip buvo iš pradžių numatyta. Ir iš esmės abu tie klausimai yra susiję tarpusavyje. o nuo 2012 metų bus rengiami du atskiri pranešimai, vienas tarybai, kitas Europos vadovų tarybai, bet juos renksiu jau ne aš. Kita vertus, tų pranešimų rengimas priklausys ir nuo kitų e, sprendimų, kurie bus įtraukti į naują finansinį reglamentą. Bet dabar padėtis yra tokia, kokia yra. Tai reiškia, yra rengiamas vienas pranešimas abiems institucijoms. Ačiū Jums už nuomonės, ačiū už paramą. Aš esu tik pranešėja, bet mes čia dirbame kaip komitetas. Pirmininkas išklauso mūsų nuomonių ir aš labai vertinu jo požiūrį. remdamėsi tokiu požiūriu mes turėsime galimybę išsamei aptarti savo poziciją. Manau, kad turime būti kaip galima vieningesni. Ir kaip jau sakiau, rytoj susitiksiu su pirmininkaujančios airijos atstovais. Pirmininkas taip pat mus jau informavo apie savo planus šioje srityje. tas susitikimas nebus neformalus, aš jūs atitinkamai informuosiu apie jo rezultatus. O dėl išorės veiksmų tarnybos jūs žinote, kad tai yra ne mano pranešimas, tai yra pranešimas, kurį rengia kolega, taigi man labai sunku reaguoti į pastabas. Mano pačios ataskaitoje yra tam tikrų elementų susijusių su išorės veiksmų tarnyba, bet jie susiję tik su tomis lėšomis, kurios iš tarybos biudžeto buvo skirtos šiai naujai institucijai. Kalbant apie 411 milijonų ir 800 milijonų eurų, šios konkrečios sumos aptariamos tik šiame kontekste. tik tarybos biudžeto kontekste. Ir čia kalbu apie lėšas, kurios buvo skirtos iš to biudžeto. Pernai, kalbėdami apie tarybos biudžeto įvykdymą, o patvirtinimą, mes aptarėme tai, kad reikėtų atskirti lėšas, kurios skiriamos iš tarybos biudžeto ir komisijos biudžeto. Ir kiek suprantu, diskusijos rezultatas nebuvo visiškai aiškus. Uh, Taigi džiaugiuosi, kad dabar apie tai kalbame. Ir kažkas pasakė, kad šis klausimas nupati, nusipelno ypatingo dėmesio. Jį reikėtų aptarti atskirai nuo kitų institucijų, nes, pavyzdžiui, kitos institucijos - ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, ombudsmeno institucija, uh, E, kitos, pažiūrėjau, Europos e, duomenų apsaugos pareigūno tarnyba. Visos šios institucijos yra įtraukiamos į Europos audito rūmų ataskaitą ir jų atžvilgių yra pateikta labai mažai kritikos, išskyrus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir jo taikomą darbuotojų prieimimo praktiką. Bet mes gavome atsakymus į savo klausimus ir tikrai norėčiau padėkoti visų institucijų kurios atsakė į klausimus atstovams. Dar pora kolegų kalbėjo apie Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūną ir Europos ombudsmeną. Kažkas sakė, kad e, patikrinimų trukmė vis didėja. Bet manau, kad pagrindinė problema yra ta, kad labai mažai piliečių kreipiasi į tas institucijas. Todėl pasiūliau keletą priemonių skirtų toms institucijoms populiarinti, jų žinomumui didinti. Dar viena pastaba apie Europos teisingumo teismą. Tai nėra mano kompetencijos rytis, bet norėčiau šį klausimą trumpai pakomentuoti. Ši institucija turi tam tikrą svorį, turi savo tradicijas Taigi didesnės išlaidos nėra jau toks svarbus dalykas. Tikiuosi, kad dar bus pateikta pakeitimų raštu. Jie tikrai man bus naudingi. Jau esu gavusi atsakymų į klausimus raštu, kai kurie tų atsakymų ir kai kurie pakeitimai šiek tiek vėluoja. Aš pati pateiksiu keletą pakeitimų. Manau, kad ponas Černiecki dirbs panašiai. Ir jam bus perdotos visos pastabos ir pasiūlymai. Taigi manau, kad sureagavau visas pastabas. Ačiū Jums už dėmesį ir esu labai dėkinga už tai, kad leidote man atstovauti savo kolegai, kuris ir vėl nedalyvauja. Manau, kad įvyko gera diskusija, lauksiu jūsų tolesnių pasiūlymų, ačiū Jums uždėmesi ir už Jūsų laiką. Ja, vielen Dank, Frau Českova, damit schließe ich diesen Tagesordnung. Labai ačiū poniai Českovai. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir dabar periname prie kito. Dabar kalbėsime apie agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimus. Aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime dirbti iki 19.30, taip, pirmininkė. Na, taip pažiūrėsime, kaip mums pavyks pereiti per 30 agentūrų, bet pasistengsime padaryti viską, ką galime. Na, norėčiau priminti, kad mes kalbame apie agentūras, kurios sunaudoja per metus 1,3 milijardo eurų, 750 milijonų iš jų yra viešosios ES lėšos. Agentūrų skaičius per pastarosius dešimt metų stipriai išaugo. Mes pradėjome prieš dešimt metų nuo trijų agentūrų, dabar jų yra daugiau nei trisdešimt. Taigi agentūrų, kaip matome, skaičius auga. Prieš pradėdamas svarstyti ir pristatyti Jums šias ataskaitas, norėčiau padėkoti agentūroms, jų atstovams už labai naudingą bendradarbiavimą iš jų pusės. Taip pat turiu pasakyti, kad kažkokių problemų, kažkokių trūkumų, e, stambių trūkumų nebuvo nustatyta. Taigi turime būti patenkinti tuo, kaip yra valdomos agentūros. Nepaisant to, kalbant apie paskiras agentūras, turėsiu pasakyti keletą pastabų, kai kalbėsiu apie horizontaliuosius pranešimus. E, pirmiausia, aš norėčiau e, pabrėžti agentūrų nepriklausomumo aspektą. Jos e, dažnai buvo kuriamos anksčiau Europos komisijos vykdytų darbų, kad toks darbas, tokia veikla būtų vykdoma uh, nepriklausomai ir skaidriai. Todėl kyla kartai susirūpinimas, ar iš tiesų yra užtikrinamas tas nepriklausomumas. E, tai šis klausimas kyla ir žiūrint į komisijos požiūrį į agentūras ir į kai kurias sisteminės problemas. Tarkime, valdybose yra atstovaujami valstybių narių atstovai, o kai kuriais atvejais valstybių narių atstovai yra skiriami iš nacionalinių agentūrų, o tai kelia e, tam tikrų interesų konfliktų. Ir kalbant apie interesų konfliktą, šią savaitę mes apie tai daugiau kalbėsime, turime nepamiršti interesų konfliktų tarp valdybos ir pačios agentūros. Yra ir dar vienas pavyzdys, kalbant apie tris naujas priežiūros institucijas. TVF neseniai atliko tyrimą ir pabrėžia, kad reikia geriau užtikrinti veiklos nepriklausomumą, kur kas geriau nei kad iki šiol. Kitas mano pastebėjimas yra susijęs su agentūrų veiklos efektyvumu. Žinoma, šis klausimas yra itin jautrus valstybėse narėse, bet nepamirškime, kad dabar turime nebe tris agentūras, bet daugiau nei 30 agentūrų. Taip pat yra kai kurių agentūrų, kurios yra palyginti mažos. Todėl aš ir šiame komitete norėčiau svarstyti Europos komisijos veiksmų planą, kuriame yra kalbama apie agentūrų veiklą ateityje ir apie galimą atskirų agentūrų sujungimą arba bent jau kur kas glaudesnį bendradarbiavimą tarp agentūrų. Todėl aš norėčiau pasiūlyti agentūroms paskirti specialiuosius koordinatorius, kurie būtų atsakingi už komisijos veiksmų plano įgyvendinimą. Žinoma, tai yra milžiniška užduotis agentūroms. Ir agentūros priklausančios tinklui negali būti laikomos visiškai nepriklausomomis. Ir būtų labai tinkama paskirti, pavyzdžiui, agentūros buvusi vykdomąjį direktorių, būti atsakingam už veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimą. Toliau dėl mano horizontaliojo pranešimo dar viena pastaba susijusi su administracinė našta, kurią turi nešti agentūros. Aš jau klausimų su agentūrų atstovais metu pateikiau pasiūlymą pavadinimu Coffee Gate. Taigi direktorius turi tikrai nemažai pasidarbuoti, išsiųsti labai daug mm, laiškų, kad pakviestų mane podeliui kavos. Tai tikrai nėra pats efektyviausias mm, agentūros veiklos darbas. Tas pats pasakytina ir apie darbuotojų samdymo procedūras. Taigi galbūt reikėtų galvoti apie darbuotojų samdymo keitimo procedūrą, kad būtų atsižvelgta į agentūrų dydį. Ketvirtoji pastaba yra susijusi su interesų konfliktu svarstymo metu. Apie tai buvo kalbama. Mes dabar vadovaujamės EBPO gairėmis, jos nėra visiškai pritaikytos agentūroms EBPO gairėse yra kalbama tik apie darbuotojus, bet daugelis agentūrų pasitelkia ir išorės ekspertus savo veikloje, o apie tokius išorinius darbuotojus samdomus nėra kalbama EBPO gairėse. Komisija teigia, kad mums reikėtų parengti savas gairės, kad būtų ateityje išvengta interesų konflikto. Galiausiai norėčiau pabrėžti mūsų, Europos parlamento ir agentūrų santykius. Mes turime savo atstovus valdybose ir taip pat turime tam tikrus parlamentarus, kurie palaiko ryšius su atitinkamomis agentūromis. Aš, pavyzdžiui, esu toks parlamentaras, palaikantis ryšius su aplinkos agentūra, tačiau visa tai vyksta ad hoc pagrindu ir reikėtų šiek tiek nuodugniau E, svarstyti šį klausimą. Siekiant demokratinio atskaitingumo, žinoma, ir geresnio bendradarbiavimo tarp agentūrų ir Europos parlamento. Dabar norėčiau pereiti prie atskirų pranešimų, kaip ir sakiau pradžioje, didelių nukrypimų problemų auditorumai neužfiksavo. Žinoma, auditorumai akcentuoja tam tikrus klausimus ir pateikia e, be, ne, besąlyg, nesąlygišką išvadą dėl ECDC. Dėl pagrindų kontrakto. Ši problema e, buvo iškelta ir apie ją kalbėjo pati agentūra ECDC ir aš matau, kad agentūra išties ties svarsto šį klausimą ir aš nemanau, kad reikėtų dabar atidėti biudžeto patvirtinimą. Kita agentūra, kuriai norėčiau skirti daugiau dėmesio, yra Policijos akademija CEPOL. Per pastarosius metus dažnai ši agentūra buvo svarstoma ir pas praeitie buvo iškilę gan rimtų problemų. Didžioji dalis buvo išspręsta, tą padarė naujas vykdomasis direktorius, tačiau yra ir kitų problemų susijusių su tuo, kad institucija turi išsikelti iš savo patalpų. Taigi, dabar yra kalbama apie tai, kad Cepolas bus perkeltas į Hagą ir tai gera galimybė labiau susijęti Cepolą su Europolu. Žinoma, šis klausimas yra svarstytinas. Libe komitetas turi savo nuomonę šiuo klausimu, bet yra daug priežasčių, ypač kalbant apie efektyvumo padidinimą perkelti CEPOLą į Hagą. Kita agentūra yra pagrindinių teisų agentūra. Per pastarosius keletą metų buvo iškilę kai kurių problemų labiau asmeninio, galbūt pobūdžio problemų. Kai kurie darbuotojai turėjo problemų su valdyba, su direktoriais. Ir žinoma, aš skiriu tam klausimui dėmesio, nes tai yra daugiau negu kad keli paskiri atvejai. Aš palaikau ryšius su pagrindinių teisų agentūra. Ir žinoma, aš esu pasirengęs išklausyti ir kitą nuomonę. Dėl darbo rinkos klausimo aš kreipiausi į komisiją, ieškant galimybių glaudesnio bendradarbiavimo. Yra trys gan nedidelės agentūros dirbančios toje pačioje srityje ir galbūt būtų kur kas geriau, jeigu jos glaudžiau bendradarbiautų. Galiausiai, ponė pirmininkė, dėl individualių agentūrų aš čia kalbu apie tris finansinės priežiūros institucijas. Pirmą kartą mes svarstome šias institucijas, jos yra finansuojamos dviejopai, iš dalies ES lėšomis, iš dalies valstybių narių lėšomis. Aš palaikau ryšius su šiomis agentūromis, taip pat ir su audito rūmais ir man susidaro įspūdis, kad toks dviejopas agentūrų finansavimas nėra pats veiksmingiausias. Turiu omenyje, kad yra sunkumų užtikrinant atitinkamą lėšų sumą. Žinoma, negalima pamiršti ir bendrų įmonių. Apie jų biudžeto įvykdymo patvirtinimą taip pat kalbame. Jų biudžetas yra didesnis negu kad visų agentūrų kartu sudėjus. 11 metais tai buvo 877 milijonai eurų. Jų bendras biudžetas per visą darbo jų veiklos laikotarpį yra dar didesnis dėl to, kad į tai yra įskaičiuota ir privačios lėšos. ES bendra, bendras indėlis siekia daugiau negu 11 milijardų eurų per visą šių įmonių egzistavimo laikotarpį. Ir todėl mes turime rimtai iš savo pusės pasižiūrėti į šias bendras įmonės. Auditorumai pateikė e, ataskaitų su išlygomis dėl kai kurių bendrų įmonių. Ir čia daugiausia kalba eina apie sandorius sudarytus su paskiromis įmonėmis. Ir sunku pritaikyti atitinkamas e, sistemas ir užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą ir šis klausimas yra vertas mūsų dėmesio. Kitas klausimas yra mokėjimų asignavimų žemas lygis ir tas lygis yra toks žemas, kad mes turime rimtai pagalvoti apie tai, ar bendrosios įmonės yra pajėgios įgyvendinti savo programas iki 2017 metų nes lėšų nepanaudojimas yra rimta problema. Yra vienas klausimas, dėl jo aš dar turiu gauti papildomus informacijos. ENIAC programa turi susilaukti finansavimo iš Graikijos, tačiau e, lėšos yra skiriamos iš struktūrinių fondų. Aš tiesiog kreipiuosi į komisiją ir audito rūmus, norėdamas paaiškinimo dėl šio punkto. Ir taupydamas laiką, kad ir kolegos galėtų išsakyti savo nuomonę, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad e, atsižvelgiant į tai, kokias sumas išleidžia bendros institut įmonės, kad jos veikia viešo privataus sektoriaus bendradarbiavimo pagrindu, aš norėčiau paprašyti, kad audito rūmai pateiktų specialią ataskaitą dėl bendrųjų įmonių ir kad būtų pasvarstyta, kaip yra vykdomos bendros mokslinio tyrimo programos. Ačiū. Dėkoju pranešėjai ponui Gebrandi. Pone Savama. Thank you, Chair. And, um, thank you. Ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. reikia padiskutuoti tam tikrais klausimais, nors kita vertus reikia ir pataupyti laiko. Noriu užduoti klausimą. Kokia yra pagrindinė šio parlamento užduotis ir funkcija patvirtinant agentūrų biudžetą arba nepatvirtinant jo. Ir kiekvienas iš mūsų turbūt atsakytų, kad pagrind... šito reikalo esmė yra labai kritiškai įvertinti, kaip pasielta su mokesčių mokėtojų pinigais. Ir štai iš čia pora svarbiausių pastabų, svarbiausių aspektų. Interesų, interesų konfliktas ir skaidrumas. Turbūt apie tai girdėjote šimtus kartų. Tačiau pateiksiu porą pavyzdžių ir paaiškinimų, kodėl pateiksiu krūvą pakeitimų e, dėl šitų pranešimų ir apie E, horizontalų pranešimą ir apie Europos e, maisto saugos agentūrą. Pirmiausia, apie horizontalų pranešimą. 19 straipsnis. Ten teigiama, kad apgailestaujama dėl audito rūmų ataskaitos nustatytų dalykų Tai buvo pastebėta 2011 metais ir ne viena iš keturių agentūrų e, neištaisė trūkumų susijusių su interesų konfliktu. Nei EMA, nei ESEA agentūra. Jeigu mes tik tai pastenkinsime tuo, kad EFSA agentūra nustatė e, tam tikrą te, e, mechanizmą, kaip išvengti interesų konflikto, tai mes netliksime savo darbo iki galo. Europos maisto saugos agentūra dėl jos sakoma štai kas yra straipsnėje, 9 straipsnėje. Ten sakoma, kad agentūra parengė mechanizmą skirtą išvengti interesų konflikto. Mes dabar aptarėme, ar patvirtinti 2011 metų biudžetą. Tačiau mes juk žinome, kad yra daugybė atvejų, kurie parodo, kad Europos maisto saugumo agentūra neišsprendė interesų konflikto problemos. Praeitais metais, rūpiučio mėnesį, uh, buvo tam tikra byla susijusi su institutu, tarptautiniu institutu. EFSA valdybos narys taip pat dalyvavo to instituto veikloje ir EFSA atsintė tokį atsakymą. Jie vykdo tam tikrą nepriklausomą politiką ir tai, jog narys yra ir mokslinio komiteto narys, ir EFSA kolegijos narys, visiškai atitinka naująją agentūros politiką dėl nepriklausomumo. Ką tai reiškia? Mokesčių mokėtojas galėtų paklausti, o kas prižiūri, kas yra atsakingas už tai, ar ta nepriklausomumo politika mm, apskritai veikia, ar jinai turi prasmės. Ir jeigu mes nesimsime tos užduoties, tai nieks jos nesims. 2012 m. lapkričio mėnesį genetiškai modifikuotų vabžių rizikos įvertinimas, jis buvo atliekamas tam tikros darbo grupės. Ir ekspertai buvo susiję su Oxitec bendrovė, kuri būtent ir dirba, kūrė tokius genetiškai modifikuotus e, vabžius. 2012 metų E, gruodžio mėnesį paaiškėjo, kad 8 iš 18 e, ekspertų dirbusių su endokrinų disruptoriais buvo tiesiogiai susiję su tos e, šakos pramonė. Ir EFSA, net ir gavusi pastabą, nepakeitė tos darbo grupės sudėties. Tai tik keli pavyzdžiai, aš jūsų nevarginsiu kitais pavyzdžiais. Dėl kitų agentūrų, jos man neužkliūna, bet EFSA reikėtų į tos agentūros reikalus daug labiau pasigilinti, tai aiškėja iš mano pateiktų pavyzdžių. Ir dar viena agentūra o po to jau nutilsiu. Noriu aptarti aplinkosaugos agentūros atvejį. Keista, kad pranešimo projekte nieko nekalbama apie testinius darbus, testinį stebėjimą po praeitų metų ataskaitos. Juk biudžeto patvirtinimo procesas tai yra testinis procesas. Turėtume matyti ir 2010 metų procesą patvirtinimą. Ir keista, kad pranešime nieko nekalbama apie skaidrumo ir interesų konflikto problemas Europos aplinkos agentūroje. Aš kalbu apie 1 milijono eurų pagrindinę sutartį su video kūrybos kompanija, kuri jau nebeegzistuoja. Ta sutartis buvo pasirašyta prieš kelis metus, buvo atnaujinama nuolat ir 2011 metais tas sutartis, jos suma netgi buvo padidinta 271 tūkstantis eurų papildomai ir 1 milijonas pagrindinė sutartis. O ta įmonė net neegzistuoja. E, Europos aplinkos agentūros vadoviai buvo užduotas tas klausimas, o ji tiesiog atsakė, su Kopenhagos įmonė sutarties nebėra, taigi ir problemos nebeliko, bet aš manau, kad problema išliko sutartis pasirašyta su bendrove, kuri nesukūrė jokių, jokios video medžiagos, tos bendrovės net nebėra, o mes kalbame apie tokias sumas kaip vienas milijonas eurų. Ir šitas atvejis pranešime nepaminėtas. Tai keista. Norėčiau sužinoti, kodėl nepaminėtas. Coffee Gate'as Tos pastabos, jos konkrečios ir reikalingos. Tačiau mano paminėtas atvejis yra lygiai toks pat. Turėtume skirti bent jau tiek pat laiko aptarti ir kritiškai įvertinti akivaizdžias skaidrumo problemas ir interesų konfliktus. Tiek pat laiko turėtume skirti, kaip ir mūsų pasvarstymams, kaip palengventi agentūroms e, darbą, atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas. Baigiamoji mano pastaba. Turėtume nepamiršti tų problemų, kurios buvo pas, įrašytos pranešimuose praeitais metais neturėtume jų palikti užmaršty, nes tai netitinka ir agentūrų interesų. Jei mes paliekame tas problemas užrybėje ir tai tikrai nenaudinga mokesčių mokėtojams. Aš juk pats irgi esu mokesčių mokėtojas ir užduodu savo klausimą, kodėl mes pamirštame tas problemas, kurios praeitais metais pastebėtos tose agentūrose. Juk tos problemos dar nepašalintos. Ačiū. Toliau kolega Valčytis. Gerimas pirmininkė, pirmiausia noriu kalbėti nuo savo kolegės Jela Sender, kuri yra šešėlinis pranešėjas šito, šito labai svarbių dokumentų. Jis atsiprašo, kad negali šiandieną dalyvauti ir perdavė man, kad išreikščiau SND politinės grupės poziciją kad iš esmės visom pastabom, kas buvo pasakyta ir pateikta dokumentuose dėl pagrindinio pranešėjo, mes sutinkam. Ir aišku, kad patys specifiniai pakeitimai, jie bus pateikti e, laiku, kaip ir yra numatyta pagal grafiką. Dabar dėl, aš pats asmeniškai taip pat e, manau, kad Geras yra procesas, kada nuo 3 iki tam tikros skaičiaus iki 30 atsirado agentūra ES. Mes galime išgrydinti ne tik tai funkcijas, ne tik tai tuos uždavinius, kuriuos reikia padaryti, nes iš tikrųjų gyvenimas tapo žymiai sudėtingesnis ir sutinku, kad reikia vis labiau ir labiau e, įvertinti efektyvumą ir kaip yra leidžiami mūsų mokėtojų pinigai, tačiau turime nepamiršti, kad ir agentūros atlieka gana pozityvų darbą. Tai yra pirmiausia, kad jos yra atsakingos už tam tikrą sritį ir toje srityje metai iš metų procesai gerėja. Ir mes matom iš ataskaitoje pateiktų, pateiktos informacijos, kad iš tikrųjų daugelis praeitie nustatytų pažeidimų šiandieną jie yra pašalinti. Taip pat yra keletas ES labai svarbių klausimų, kuriais mes turbūt didžiuojamės ir galime didžiuotis, tai yra žmogaus teisės, ir taip pat lyčių lygybės klausimas. Ir tikrai e, lyčių lygybės klausimas jis yra gana sudėtingas, kiekvienoje valstybėje skinasi kelią tas procesas labai sunkiai ir nelengvai. Ir todėl aš manau, kad kai kuriuose dokumentuose, kalbant apie lyčių lygybių e, instituto ir agentūros susiliejimo klausimą, galbūt reikėtų jį užakcentuoti šiek tiek švelniau. Nes priešingą atveju mes vėl susidursime su tam tikra problema, kada darbas ir vienoje, ir kitoje institucijoje bus paralyžiuotas ir mes nepasieksime to rezultato, kurį būtų galima iš tikrųjų tikėtis jau po keletos metų. Tai tokios mano pastabos, o iš esmės iš tikrųjų viskam priturė, kas buvo pasakyta ir manau, kad į specifinius dalykus, kaip ir šešėlinė pranešėja buvo paminėjusi, tikrai bus pateiktos individualios, individuali, individualos pakeitimai. Ačiū labai.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 Ačiū. Noriu padėkoti ponui Sarimai ir ponui Balčyčiui už pastabas. Ypač džiaugiuosi pono Solfamar kritiniu požiūriu. Aš visiškai sutinku su tuo, koks yra pagrindinis mūsų vaidmuo atliekant šią biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą. Uh, Aš netgi tą mintį suformuočiau griežčiau. Tai yra vienintelis momentas metuose, kai agentūros e, lik ir viešai atsiskaito už tai, ką daro. Taigi mes turime tikrai akcentuoti savo vaidmens e, svarbą. Ir mes juk kalbame apie 750 milijonų eurų kasmet, kurie skiriami kasmet. Tie du dalykai, kuriuos jūs minėjote - interesų konfliktai ir skaidrumas. Su jais visiškai sutinku. Mes jau daugelį metų sprendžiame interesų konflikto problemą. Tai darome nuo tada, kai aš pradėjau dirbti šiame parlamente 2009 metais. Aš visada prašiau, kad būtų surenkta esminė diskusija dėl interesų konfliktų uh, agentūrose, kad ta diskusija vyktų ne ad hoc pagrindu, tarkime, kai kuri nors agentūra, pavyzdžiui, EFSA priima tam tikrą sprendimą. Parlamentas turi daug politinių priežasčių kalbėti apie interesų konfliktus. Ir turiu pasakyti, kad e, vyksta labai rimta ir esminė diskusija, jei palygintume uh, EFSA su Junktinėse Amerikos valstijose veikiančiomis institucijomis, kurios atlieka tą patį darbą. Mes ES dirbame su išorės ekspertais, kuriuos samdome. Ir tikrai nereikia pasiduoti iliuzijai, kad mums pavyks rasti šimtų procentų nepriklausomų žmonių turinčių reikiamų įgūdžių ir patirties. Jie vienai par kitaip bus susijęs su akademiniais ar pramoniniais tyrimais mes um, ieškome tokių žmonių ir taip pat stengiamės, kad e, procedūros būtų kaip galima labiau individualizuotos, nešališkos ir skaidrios, kad išvengtume interesų konfliktų. Žinoma, to pasiekti mums dar nepavyko ir turime tęsti šį darbą. Aš labai džiaugiuosi tuo atsakymu, kurį pateikė EFSA generalinis direktorius, kai vyko mūsų klausimai. Jis sakė, kad kai kuriuose srityse jau pradėta ieškoti ekspertų agentūros viduje, užuot samdžius ekspertus iš išorės. Bet žinoma, toks e, paieškos būdas yra daug brangesnis nei ekspertų samdymas iš šalies. Taip, aš sutinku, kad tokia diskusija turėtų vykti ir šiame biudžeto kontrolės komitete ir kitose komitetuose. Ar mes tikrai norime skirti dešimtis ar šimtus e, milijonų eurų kasmet, kad e, būtų užtikrinta visiška agentūros nepriklausomybė, turiu galvoje ir EFSA, ir vaistų agentūrą, ir kitas agentūras. Žinoma, Surenkti tokią diskusiją būtų gerai ir manau, kad tie klausimai, kurie vyks ketvirtadienį ir kurie bus grindžiami auditorumų ataskaita apie mm, interesų konfliktus ir kiti bus naudingi. Taigi, sutinku, kad žvelgiant į 2011 metus, tai yra pagrindinis dalykas, apie kurį kalbame, nemanau, ar tikrai vertėtų atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, remiantis vien to klausimu, kuris aptariamas jau daug metų ir bus aptariamas toliau. Dėl aplinkosaugos agentūros. Deja, ne, per daug neįsigilinau, kas buvo padaryta po praėjusiu metu ataskaitos. Mano frakcija nepritarė daugam, kas buvo pasakyta praėjusioje ataskaitoje. Mes savo darbę vadovaujamės finansiniu reglamentu ir mes tikrai neketiname atlikti prokuroro vaidmens. Mes siekiame um, nepriklausomai ir politinių požiūrių patikrinti, ar agentūros teisingai taiko finansinį reglamentą ir ar jos atlieka, ar jos politinių požiūrių tinkamai atlieka savo funkcijas. Praėjusiais metais buvau įsitikinęs, kad aplinkosaugos agentūroje didelių problemų nebuvo. Buvo aptikta tam tikrų trūkumų, tačiau jie buvo pašalinti praėjusiais metais. Vyko ilgos diskusijos čia. Išgirdome išsamių agentūros paaiškinimų ir auditorumų paaiškinimų. Uh, tais klausimais, kurie buvo iškelti pernai. Ir mūsų komitetas savo plenarnėje sesijoje nusprendė, kad atsakymai mus tenkina ir mes suteikėme biudžeto įvykdymo patvirtinimą e, spalio ar lapkritį balsuodami. Aptariau keletą klausimų, kuriuos mes nagrinėjome 2011 metais, bet e, Matau, pirmininkė, kad jau dabar lygiai 19.30, taigi savo pastabas čia ir baigsiu. Ačiū, dėkoju pranešėjui, ačiū, kad laikėtės laiko biudžeto eilutės. Norėčiau akcentuoti vieną jūsų ką tik pareikštą mintį. Mes turime neužmiršti proporcingumo principo, kuris yra įtvirtintas ES sutartyse. Taigi ir savo darbę mes turime vadovautis šiuo principu. Ačiū. Ačiū visiems. Dabar baigiu posėdį. Rytoj susitiksime 9 ryto. Taigi baigiu posėdį. Rytoj posėdį pratesime 9 valandą. Gero vakaro.